Liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerbiami kolegos, laba diena. Na, e, turbūt reikėtų pradėti. Deja, pranešėjas pakliuvo į vieną garsiųjų spuščių. Tai labai gaila, bet vis dėlto reikia darbą pradėti, kaip ten bebūtų, nes turime daug svečių, pas mus atvyko šiandien daug svečių ši, ir turime jau nebe 16-15 minučių, taigi reikės susitelkti. Ir reikia palikti pakankamą laiko keitimusi nuomonėmis. Todėl aš nesiplėsiu, nedarysiu ilgo, ilgo įvado. Kaip žinote, Uzbekistan, dėl susirimo su mm, Uzbekistanu ir E, taip pat e, klausimas dėl vaikų darbo renkant e, medvilnę. Reikėtų kažką daryti, kažkaip pakeisti šitą sudėtingą situaciją. Tokios yra paskutinės naujienos ir reikia išsiaiškinti, ar yra kas nors padaryta, ar situacija pagerėjo. Taigi, pirmiausia, suteiksiu žodį ponai Fabioli, kuris atstovauja Tarptautinę darbo organizaciją. Prašom. Thank you, Mr. Chairman. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš peržvilgsiu istoriją, bet labai trumpai, nes reik, istorija reikia tam, reikalinga tam, kad galėtume žinoti dabar, dabar, dabartį. Uzbekistanas tapo mm, TDO nariu 91 metais, yra sudaręs daug sutarčių ir priverstinio darbo konvencijos 90-95 buvo ratifikuotas 10-ame dešimtmetyje ir e, konvencija dėl vaikų darbo, dėl minimalaus amžiaus konvencija kur taip pat yra susijusi su instrumentais dėl vaikų darbo, buvo, jos buvo um, ratifikuotas 2008-2009. Ratifikuoti konvenciją reiškia, kad vyriausybė turi teikti ataskaitas TVO, kaip konvencijos yra taikomos ir darbdaviai, ir, darb, ir darbdavių darbuotojų organizacijos taip pat kelia klausimus ir atlieka stebėjimą, stebėjimo procesą, e, ekspertų ir ekspertų komitetas dėl mm, konvencijų taikymo stebėjimo. Ir e, kai kurie klausimai gali būti svarstami tarptautinėje darbo konferencijoje. Dėl e, vaikų darbo konvencijos 192, jei pritarė darbdaviai ir pirmosios diskusijos vyko konferencijoje 2010 metais. Ir būtent tada e, stebėjimas Buvo paminėtas, kaip reikėtų stebėti vaikų darbą medvilnės plantacijos renkant medvilnę. Mes nesusitarėme iki 2013 metų dėl to, kaip tai turėtų būti, tačiau 2013 metais konferencija pasiūlė, kad TDO vykdys stebėjimą Ir šitas sustarimas, kaip tai turėtų būti atliekama, buvo sudarytas, e, pasirašytas 2013 metų Liepos mėnesį ir apskritoje stalo darybų metu, kuriame dalyvavo tarptautinių profsąjungų konfederacijų atstovai ir taip pat tarptautinės darbuotojų organizacijos atstovai. Ir mes stebėjome visą šalį, e, medinės plantacijas, e, rugsėjo spalio mėnesį 13 metais buvo 10 komandų, kurios e, dalyvavo, atstovavo TDO ir juose buvo, komandose buvo e, darbo ministro atstovai, darbdaviai, taip pat e, prekybos ir pramonės rūmų atstovai metodologija buvo pritaikyta pagal TDO patirtį ankstesnėse, kitose šalyse dėl vaikų darbo stebėjimo. At, TDO ataskaita, tai buvo ne bendra ataskaita, bet TDO ataskaita, buvo pateikta ekspertų komitetui ir stebėjimo rezultatas, mes padarėme išvadą, jog buvo tokių atvejų, kai buvo atliekamas vaikų darbas. Taigi buvo e, daug vaikų, kuriems dar nebuvo 18 metų sukakė, jie dirbo laukose, plantacijose, tačiau mm, išvada, e, buvo padaryta išvada, kad tai tiem buvo sistemingas priverstinio vaikų darbo naudojimas. Ir be to komandos net kliudomos galėjo važiuoti, vykti ten, kur TDO e, atstovas, kuris vadovavo šitas, šitoms komandoms, galėjo e, vykti kur nori ir galėjo vietoje nuspręsti, kur jie norės važiuoti. Tuo pačiu metu e, vyko diskusijos su vyriausybė, darbdaviais ir darbuotojais, jų organizacijomis Uzbekistane dėl priverstinio darbo. Tai nebuvo stebėjimo įgaliojimas, tačiau klausimas iškilo ir buvo padarytos pastabos šiuo klausimu. Mes taip pat rekomendavome ataskaitoje, kad e, ties to daugiau reikėtų e, sudelkti dėmesio ir 13 metais buvo tartasi dėl privesnio darbo konvencijų, ypač dėl 105 konvencijos, Stebėtojai vertino rezultatus 13 metų pabaigoje ir pozityviai žvelgiai procesą dėl vaikų darbo. Ekspertų komitetas pasiūlė, kad nacionalinis stebėjimas toliau vyks, bus tęsiamas dėl priverstinio darbo, pasiūlė, kad bendradarbiavimas su TDO toliau turėtų vykti ir stebėti klausimą ir pasiūlė, kad tai galėtų vykti kaip platesnis techninis bendradarbiavimas tarp TDO ir Uzbekistano. Iš tikrųjų, 2014 metais balandį mes pasirašėme e, taip tą vadinamos e, tinkamo šalies bendradarbiavimo programą, tai yra bendradarbiavimo klausimus e, dėl vaikų darbo m, išvengimo ir taip pat priverstinio darbo rengimo, vengimo tokios yra svarbiausios šitos programų dalis. Ir šalia jų yra socialinis dialogas, darbo, darbuotojo apsauga. TDO pradėjo veikti vietoje 14 metų rugsėjo mėnesį ir e, mūsų atstovas dirba taškente būtent nuo tada. 2014 m. rūpjūtį susitarėme su vyriausybė ir taip pat darbuotojų ir darbdavių organizacijomis Afganistane, atsiprašau, Uzbekistane, dėl nacionalinių, nacionalinių stebėtojų e, mokymų ir mes nutarėme vykdyti apžvalgą dėl, dėl darbinimo sąlygų e, medinės plantacijose ir kaip turėtų būti taip pat vykdamas stebėjimas, ar nėra e, priverstinio darbo. Nu, į Manderlių 14 metais e, e, stebėjimą vykdė nacionaliniai stebėtojai visose medinės plantacijose. Mokymai ir parama buvo teikiama TDO ir jie vartojo, naudojo tą pačią metodologiją, kurią ir mes vartojome met, metus, metais anksčiau ir taip pat buvo pradėtas pasirengimas priversinio darbo stebėjimui. Šalia to mes e, tarėmės su pasaulio banku ir buvo nurodymas stebėti darbą, vaikų darbą ir priestinį darbą ir jų projektuose. Mes pasirašėme memorandumą su Pasaulio banku 14 metais rudenį ir e, Pasaulio bankas įsipareigojo vykdyti stebėjimą 14 metais e, vaikų darbą ir priverstinio darbo stebėjimą, taip pat per tuos projektus, per e, Pasaulio banko vykdomus projektus. Tai yra Pasaulio banko e, e, remimo projektai, nes čia yra didelė parama teikiama 15 metais, taip pat mes um, lankėmės šalyje, bet, na, mes gal taip griežta, griežtai tariant stebėjimo nevykdėme. Dėl nacionalinio vaikų darbo stebėjimo kurį vykdo nacionaliniai Uzbekistano stebėtojai 14 metais. Rezultatai buvo parengti 14 metais ir jie buvo beveik tokie patys, kaip ir rezultatai nurodyti 13 metais. Ir mm, vyriausybės įpareigojo neleisti e, asmenims iki 18 metų dirbti medinės plantacijose, taip ir buvo daroma, na, galbūt viena kita išimtis. Kai dėl priverstinio darbo mes laukiame rezultatų, apžvalgos rezultatų, e, kuri dabar vyksta. Dabar yra misija Uzbekistane ir būtent vyksta e, pasidarimai dabar šiuo metu. 14 metais, praėjusiais metais mm, komisija e, teigiamai vertino atliktą darbą, aišku, kilo kai kurių klausimų, ypač dėl priverstinio darbo, ir komisija skatino vyriausybę ir toliau bendradarbiauti su TDO. Taigi pagrindinė žinia iš ekspertų komisijos yra tokia. Teskite bendradarbiavimą su TDO. Taigi trumpai e, tariant šiandien situacija dėl vaikų darbo yra tokia, kad nacionalinis stebėjimas turėtų tęstis, tikimasi, kad jis tęstis, nes yra daroma pažanga ir reikia stebėti, kad nebūtų žingsnio atgal. Tai bus daroma su TDO pagalba ir taip pat ir dėl Pasaulio banko projektų e, mes stebėjimas bus tęsimas taikant 13 metų metodologiją mes ypatingai daug dėmesio skirsime 16-17 mečiams, 17 mečiams ir pereimą nuo švietimo sistemos iki į darbo sistemą. Toliau dėl priverstinio darbo dar vykdoma apžvalga, kaip sakiau, dabar mūsų kolegos yra taškente. Tikslas yra mes sutarėme, kad vyks apskutoje statalo diskusijos 15 metų rūpiučio mėnesį, tai yra šių metų rūpiučio mėnesį. Ir ką tai reiškia? Reiškia, kad daug kas priklauso nuo apžvalgos ir mes manome, kad stebėsime rizikos faktorius arba tas rytis, kur galėtų kilti problemų įdarbinimo praktika, e, įsipareigojimai e, apmokėjimo įsipareigojimai, taip pat kokios darbo sutartys yra sudaromos, e, kokie viešojo sektorius darbuotojai yra plantacijose ir kokios yra sąlygos, kokie yra darbo teisės klausimai. Tai yra tokie klausimai, kuriuos turėtume analizuoti. Tikslas yra parengti, na, galbūt galim pavadinti tą kelių žemėlapį arba veiksmų programą per keletą metų, na, nelabai daug, bet keturiems penkiems metams galbūt, kaip spręsti kiekvieną šitų klausimų. Iš principo mes turime sustarimą su vadovais, su vyriausybė ir darbdavių darbuotojų organizacijomis, kaip toliau tęsti darbą. Ir paskutinį kartą aš diskutavau šiais klausimus taškente prieš porą savaičių su darbo ministru ir taip pat darbuotojų darbdavių organizacijomis. Darbo ministras viešai išreiškė sutarimą dėl potencialaus veiklų veiksmų plano, kad dėl jo reikėtų sutarti šį rūpjūtį. Dalyvau profsąjungų konferencijoje ir joje dalyvavo ir tarptautinės darbo konfederacijos delegacija, aukšto lygio delegacijų. Taigi, ponė pirmininkė, yra pasiekta tiek ir, kaip sakiau, pagrindinis klausimas yra žiūrėti, kokia bus priversnio darbo apžalgos ataskaita. Manau, kad turiu turime pakankamai informacijos, kad šių metų rūpiučio mėnesį būtų galima priimti konkrečius sprendimus. Dėkuoju už išsame apžvalgą, o dabar suteiksiu žodį trims ekspertams, kad jie galėtų aptarti TDO ataskaitą ir tuomet suteiksiu žodį mūsų e, pranešėjai ponė Arena. Ir norėčiau priminti, e, kad mes turim galimybę kalbėti tik tai penkias minutės, o kitu atveju mes negalėsim aptarti visų klausimų. Taigi, prašau, e, laiko limitas yra penkios minutės, o jeigu ne, aš turėsiu išjungti mikrofoną. Taigi, pirmiausia, Uzbekistano ambasadoris su mumis yra, ponas Novov, ir suteikiu žodį jam, prašome. Thank you, Chairman, but I cannot... Ačiū pirmininkė, bet negaliu sutikti su penkiomis minutėmis. Kalbame apie Uzbekistaną, aš vienintelis iš Uzbekistano pusės. Taigi, pirmininkė, kalbant apie demokratinės, pasolietinės visuomenės kūrimą, užtikrinant įstatymo viršenybę, tai yra e, Uzbekistano pagrindinis tikslas. Mes esame viena iš pirmų e, regione, kuri um, patvirtino TDO konvenciją, ratifikavo e, draudžiančią priverstinį ir vaikų darbą kovojame su priverstiniu darbu, su priekyba žmonėmis, kovojame su tuo, kad nebūtų vaikų iki 18 metų darbinamų konkrečiose profesijose, kurių yra per 300 nustatyti regione ir yra nustatyta, kad mokymas yra privalomas iki 20 metų ir yra nus daug naujų koledžų ir mokymosi įstaigų um, pastatyta, kad galėtų um, jaunimas mokytis. 16 uh, procentų mūsų biudžeto 60 procentų mūsų biudžeto yra skiriama švietimui, socialinėms paslaugoms, socialiniai apsaugai ir mes tikrai kovome su priverstiniu darbu e, ir su visomis vaikų darbo rūšimis. Mes turime koordinavimo tarybą kovai su vaikų darbu Uzbekistane ir tai suvaidino labai svarbu vaidmenį taip pat kovant su vaikų darbo ir medvilnės e, pramonėje iki 2013 metų spalio yra pateikta visa ataskaita mm, iš TDO pusės. Mes taip pat užtikriname kad būtų galima plėtoti konstruktyvų bendradarbiavimą su TDO įgyvenant konvenciją 105. Uzbekistanas patvirtino taip pat ir padaraus darbo programą ir šioje programoje yra trys strateginės rytis. Visų pirma, stiprinimas socialinės partnerystės Uzbekistane ir veiksmų plano įgyveninimas siekiant konvencijos įgyvendinimo um, kovai su priverstiniu ir vaikų darbu, taip pat stiprinamos įdarbinimo mokymo galimybės taip pat ir jaunimui. Yra taip pat um, profesinės saugos ir sveikatos uh, sistemos stiprinamos, užtikrinama socialinė apsauga visuomeniai. Um, Gegužės 27 praeitais metais tai Uzbekistano ministrų taryba patvirtino įsakymą dėl papildomų priemonių 2014-2016 metų laikotarpiu, kad būtų galima gyventi TDO konvenciją, kurią ratifikavo Uzbekistano Respublika. Um, nuo spalio 17 iki, spalio, e, iki rugsėjo 17 iki spalio 25 dienos buvo atliktas visas stebėjimas medvilnės pramonėje pagal suderintą TDO sistemą ir mes tikrai dėkojame šią organizaciją už pagalbą, už tai, kad e, per šią dešimt tikrai už tos kokybės specialistų dalyvavo šiame darbe ir per visą monitoringo laikotarpį buvo 49 atvejai, kuomet vaikai pastebėti medvilnės laukose ir kiekvienu atveju pažeidėjim buvo patraukti administracinėm atsakomybėm. Um, visą medvilnę surinko privatus ūkininkai, jų yra 70 tūkstančių ūkių, e, kur dirba apie pusantro milijono žmonių pagal um, darbo sutartis, kurios yra sudarytos 30-40 dienų iš anksto. Ir mm, taip pat um, medvilnės kombainai yra naudojami Uzbekistane, jų bus vis daugiau naudojama iki iki 3 tūkstančių 2015 metais, iki 10 tūkstančių netgi skaičius pakils 2016 metais, kad būtų galima kaip galima daugiau um, medvilnės surinkti pasinaudojant mašinomis ir mažiau reikėtų žmonių uh, laukuose. 2014 metais, reikia pasakyti, buvo papildomai įdarbinta darbuotojų medvilnės surinkimui, um, konkrečiai pagal individualias darbo sutartis ir um, tokiu būdu žmonės gavo atlyginimus, e, fiksuotus atlyginimus už medvilnę surinkimą. Uzbekistanas e, sukūrė visas e, sąlygas, kad tikrai būtų geras, geros darbo sąlygos ir polsio sąlygos medvilnės surinkėjams. Taip pat reikia pasakyti, kad prieš nepriklausomybę 90-menį medvilnė sudarė 90 procentų mūsų žemės ūkio žemių panaudojimo ir tikrai buvo naudojama labai daug pesticidų ir kitų cheminių medžiagų ir dėl to to kilo aplinkosauginė katastrofa, išaugo mirtingumas ypač vaikų tarpe. Tuo pat metu apie 80 procentų vartotojų prekių ir maisto produkcijos, taip pat ir 5 milijonai kviečių buvo importuota um, į, į šalį. Dabar uh, nuo 6 iki 3 milijonų tonų yra sumažinta medinės produkcija ir likus e, atsiradusi žemė laisva dabar yra naudojama maistui gaminti. E, taigi dabar šalis kasmet pagamina apie 86 milijonus tonų vaisių, daržovių ir apie 80 milijonų tonų e, kviečių. Tai reiškia, kad Šalies 10 milijonų gyventojų dabar išaugo iki 31 milijono gyventojų ir jie dabar gali optimaliai vartoti vaisius ir daržovės, kurių suvartojimas išaugo trimpro, tri, trigubai, taip pat ir daugiau ir kepinių yra suvartojama. Tokiu būdu vaikų ir motinų mirtingumas sumažėjo bent trim kartais ir gyventojų gyvenimo trukmė yra išaugusi septyneriais metais nuo 60 56 iki 73 metų dabar. Vaisių daržovių gamyba išaugo, eksportas išaugo penkiais kartais nuo 91 metų iki dabar. Pavyzdžiui, jeigu palyginame skaičiai, yra 5 milijardai jav dolerių gaunama iš jų eksporto. Dabar 580 tūkstančių tonų tik tai um, ko, medvilnės yra eksportuojama. Bendras Uzbekistano eksportas medvilnės yra apie 60 procentų. 2014 metais tas skaičius te sudarė Tuo pat metu Uzbekistanas e, eksportuoja į ES 39 milijonus eurų e, gavo iš savo eks, tekstilės eksporto. E, Azijos valstybės, kurios nėra ratifikavusios TDO konvencijos 128 aštuoni e, dėl e, baisiausių e, darbo formų ir vaikų darbo, prievartinio darbo, tikrai turi labai rimtų problemų, o vis tiek um, jos surenka medvilnę ir eksportuoja Europos Sąjungą ir dabar tas eksportas sudaro apie 2,5 milijardo eurų, išaugęs yra iki 11 milijardo eurų. Um, ir praeitų metų gegužės penktos dienos e, Garner laikraštį yra kalbama apie Azijos valstybės, kurios eksportavo e, medvilnę. Ir ūkininkų ūkininkų mirčių didžiausia, di, di, pagrindinė priežasis yra tai, kad yra naudojamas modifikuotos pasėlių fu, formos, kurias įdėgė e, stambiosios tarptautinės kompanijos. E, Azijos žemynė bendrai vertinus e, visas įmonės, kurios uh, asociacijas, kurios apjungia įvairias europinės organizacijas, jos labai nedidelę dalį savo veiklos vyko Uzbekistane. Uzbekistanas vykdo savo medvilnės pardavimą per Liverpoolio biržą ir nuo 2005 metų mes pradėjome eksportuoti e, tiesiogiai iš Taškento biržos. Uzbekistanas e, dabar patiria spaudimą dėl to, kad e, tiekimo kanalai yra pasenę, taip pat informacija apie mūsų valstybę yra neobjektyvi. Reikia įtikinti Europos kompanijas, kad jos imtų Um, medvilnę iš Uzbekistano, ką jos dabar atsisako daryti. Um, tikrai Uzbekistanas vykdo savo tarptautinius įsipareigojimus dėl darbo jėgos apsaugos ir mes kūrėme konstruktyvų dialogą, palaikome bendarbiavimą su TDO. Nuo 2013 metais 20 veiklų buvo įvykdyta kartu su TDO. TDO atstovai apsilankė Uzbekistane devynis kartus. Šiuo metu Uzbekistanas kartu su TDO atlieka studiją dėl darbo sąlygų ir darbo jėgos įdarbinimo medvilnės laukose ir bus išsiaiškinta, aišku, dėl prievartinio darbo medvilnės laukose. E, turint omenyje, kad su TDO bendradarbiavimas yra labai aukšto lygio, 2013 metais yra pasiektas ir e, praeitais metais konferencijoje Uzbekistanas nebuvo tarptų valstybių, kurios buvo įvardintos kaip nevykdančios TDO konvencijų. Pirmininkė, Dėkuoju už parodytą pagarbą Uzbekistano pusiai. Dabar steiksiu žodį. NVO mm, koalicijai Medvilnės kampanija, toks yra organizacijos pavadinimas, ponia e, Sklarova. Ačiū pirmininkė. Šiandien aš galiu kalbėti, todėl kad m, mm, rizikuoja Uzbeski, Uzbekistano gyventojai rinkdami informaciją apie nežmoniškas sąlygas medvilnės sektorėje ir apie privestinį darbą. E, ir jų aukos atneša vaisių. Dėkoju šiam komitetui už tai, kad esate pasišventę ginti Uzbekistano gyventojų teisės. E, tekstilės protokolas, jo pasirašymas buvo atidėtas 2011 metais ir buvo nustatyta sąlyga, kad TDO stebėtojams būtų leista atvykti ir stebėti ir įsitikinti, kad įvykdytos konkrečios reformos, kad pasiekta e, konkrečių rezultatų, tai yra, kad e, naikinamas priverstinis darbas ir vaikų darbas. Turbūt žinote, kad po parlamento sprendimo Uzbekistano vyriausybė pradėjo dialogą su TDO. Kokie rezultatai? Daugiau kaip milijonos vaikų buvo atleisti nuo priversinio darbo renkant medvilnės derlių 2013 metais. Medvilnės kampanijos NVO organizacija sveikino vyriausybės programą, kurioje jie įsipareigojo taikyti TDO konvenciją. Vis dėlto, 2014 derliaus metu mes pastebėjome, kad vis tiek veikia didžiausia pasaulyje privestinio darbo sistema. E, fermeriai vėl turėjo įvykdyti valstybinę kvotą. Tie, kurie jos neįvykdė, e, jiems buvo pritaikytos labai e, griežtos sankcijos žemės rekvizavimas, taip pat fizinės bausmės. Mums malonu buvo pamatyti, kad dėl tarptautinio spaudimo imtasi žingsnių mažinti vaikų priverstinį darbą. Tačiau dėja padidėjo priverstinio suaugusių darbo atveju. O tai sukėlė sveikatos sutrikimų, taip pat reketavimo atveju užfiksuota. Regioninė valdžia, taip pat vietos valdžia, mokytojai, gydytojai buvo priversti rinkti medvilnės derlių ir apleisti savo tiesioginės pareigas. Buvo sudaryti darbo kontraktai ir TDO ekspertai savo pranešime paskelbė šiais metais, kad tai ko gero yra priverstinio darbo atvejai. Valdžios atstovai ir vėl pasinaudojo švietimo sistema ir privertė studentus, trečio kurso studentus, taip pat mokyklų abiturientus, e, dirbti su medvilnės derliumi. Trijose regionuose buvo pastebėta ir vaikų mobilizavimas iš mokyklų. Vietos e, valdžios atstovai taip elgėsi todėl, kad turi, norėjo įvykdyti medvilnės derliaus kvotą, kad išlaikytų savo darbo vietas. Taip pat reketavimo atveju užfiksuota labai daug e, ir pinigus mokėti turėjo priverstinai dirbantis darbuotojai vietos valdžiai, taip pat ir europinės kompanijos viešai yra pareiškusios, kad e, prisidėjimas prie medvilnės derliaus yra privaloma sąlyga, jeigu jie nori dirbti toje šalyje. Uzbekistane veikia priverstinio darbo sistema. Akivaizdu, kad vyriausybė dar neįvykdė minimalių standartų, kuriuos 2011 metais nustatė Europos parlamentas. Standartai reikalauja, kad būtų pasiekta esminių rezultatų, naikinant privalomą darbą ir vaikų darbą. Kol kas mes neturime patvirtinimo iš TDO, kad pasiekta pažangos toje srityje. Įrodymai yra akivaizdus ir organizacija Cotton Campaign ragina komiteto narius nepritarti tekstilės protokolui ir nagrinėti protokolą bent jau tada, kai bus parengtas veiksmų planas, kaip turi būti panaikintas priverstinis vaikų ir saugusiųjų darbas. Ir kai dėl to veiksmų plano susitars Uzbekistano vyriausybė ir TDO. Ir kai bus apčiuopiamų įrodymų, kad vyriausybė atsižvelgia į rekomendacijas ir reikalavimus per 2015 metų derlių, kuris bus po kelių mėnesių. Dabar Liuk Divin iš Komisijos prekybos direktorato. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos. komisija atidžiai išnagrinėjo parlamento 2011 metų rezoliuciją. Ir iš pradžių mums atrodė, kad situacija krypsta sėkminga kryptimi. Parlamentas atkreipė mūsų dėmesį į tai, kad Uzbekistane uh, praktikuojamas vaikų darbas ir iš pradžių susidarė įspūdis, kad ta praktika yra naikinama. Tris metus mes dirbome kartu su TDO, tai yra vienintelė e, stebėsinos organizacija pagal minėtą reglamentą. Mes taip pat bendradarbiavome su Uzbekistano vyriausybė mums buvo malonu atlikti tarsi tarpininko vaidmenį tarp TDO ir Uzbekistano vyriausybės, nes 2011 metais santykiai buvo gana prasti. TDO atstovas kalbėjo apie detalės Ir iš tiesų, TDO galėjo atlikti stebėsinos misiją 2013 metais ir jiems niekas netrukdė. Jie nenustatė sistemiško vaikų darbo naudojimo atveju. Toks buvo bendrabiamo su Uzbekistano vyriausybė rezultatas. Paminėti rizikos faktoriai. Džiaugiamės, kad šiais metais Taškente vėl vyks e, apvalaus stalo susitikimas su vyriausybė, siekiant aptarti priverstinio darbo problemą. Neseniai TDO ir Uzbekistano vyriausybė pasirašė e, programą ir tikimės, kad priverstinio darbo atveju mažės ir TDO galės priimti palankes išvadas dėl 2015 metų derliaus. Tada tai reikš, kad e, parlamento rezoliucijos reikalavimai bus įvykdyti ir tada bus sudarytos sąlygos pasirašyti tekstilės protokolą. Aš noriu pabrėžti, kad protokolas yra skirtas ES eksportuotojams ir sukuria jiems teisinį aiškumą. Kas tokia Marija Reina? Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems pasisakiusiems už atliktą darbą, taip pat dėkoju, atliktą kartu su vyriausybė, dėkoju ambasadoriui, kad šiandien atvyko čia, man atrodo, kad, na, ne visuomet tai būdavo, kai keičiamasi buvo uh, nuomonėmis. Tai manau, kad tai siunčia svarbų signalą dėl bendradarbiavimo, kuris sukurtas. Taip pat dėkoju ir NVO atstovams. Mums, kaip parlamentarams, yra labai svarbu gauti informaciją iš NVO platformos, kad žinotumėm, koks yra atliekamas darbas. Tas darbas labai dažnai yra labai sunkus, kai reikia surinkti informaciją. Dėkoju ir priekybos generaliniam direktoratui už atliktą darbą nuo 2011 metų po to, kai buvo parengtas ponės Žorškutės pranešimas šio klausimu, kur buvo išdėsta 14 rekomendacijų. 2011 mm, metais parlamento patvirtintų. Uh, Iš tikrųjų, situacija yra gan įdomi. Mums kaip parlamentarams, kurie dirbame su tarptautinės priekybės lausimais, labai svarbu yra, kaip būtų galima panaudoti tarptautinę priekybą, kad būtų galima pagerinti darbo sąlygas, um, bendrai uh, žmonių uh, gyvenimo sąlygas įvairiose valstybėse. Ir man atrodo, mes turėtume galvoti apie tai, vis, rengdami visas tarptautinės sutartis. Mm, mes turime sistemingai dirbti ir laikytis būtent šių tais, reikalavimų, šių principų, kad reikia gerbti žmogaus teises, darbo teises, darbo sąlygos, kad būtų normalios, kad būtų tarptautiniai sutarimai įgyvendinami. Tai yra labai svarbu, kad galėtume judėti į priekį. Taigi dabar, galvojant apie tekstilės protokolą, mm, yra rengiamas pranešimas ir kiekvienais metais, nuo 2011 metų vyksta susitikimai ir tik tai nuo 2013 metų komitetas turi galimybę vykti, žiūrėti vietoje, kas vyksta mm, medvilnės surinkimo srityje. Uh, priekybos generalinio direktorato atstovas pasakė, kad įdomu gal būtų mums panalizuoti situaciją 2015 metais. Taigi, pažiūrėti į tai, kokia yra situacija su vaikų darbu, taip pat iš, išgirsti TDO e, atstovų poziciją, kad jie galėtų pristatyti, kas yra padaryta šioje srityje, taip pat galvojant apie mm, tiesiog mandatą, gal mes galėtumėm galvoti iš tikrųjų ir apie mm, priverstinį darbą, kokia čia yra situacija, nes taip, aišku, labai aktualus yra, aktuali yra situacija mm, dėl vaikų darbo, bet yra labai svarbu, kad, kad nebūtų kažką darant dėl vaikų darbo, mm, kad tai neturėtų neigiamo poveikio, pavyzdžiui, priverstinio darbo srityje, kad jo apimtis neauktų. Labai svarbu, aišku, būtų su, susitikti, aptarti uh, tai, kas yra padaryta dėl tekstilės protokolo gyvenimo 2015 metais ir yra pažangos kokios, tai, um, tai būtų labai aktualu, rengiant pranešimą, už kurį esu atsakinga. Dabar AFET pranešėja. Ačiū pirmininkė. Taip, aš esu užsienio reikalų komiteto nuomonės referentė. Noriu dėkoti visiems, kurie atliko darbą. Ambasadorius ir kiti minėjo, kad Uzbekistane pasiekta tam tikros pažangos. 2011-aisiais Europos parlamentas nepritarė protokolui dėl to, kad buvo nustatyta daugybė priverstinio darbo, vaikų darbo atvejų. Aš noriu pripažinti, kad Yra pokyčių, kad vaikų darbo atveju sumažėjo, aš tuo džiaugiuosi ir noriu tai pareikšti. E, taip pat daug investuota į vaikų švietimą ir sveikatos apsaugą berniukų ir mergaičių. Tai labai svarbu. Vis dėlto, kaip NVO Cotton Campaign atstovė pranešė, o taip pat ir mums pranešė žmogaus teisų aktyvistai, kad e, vis tiek nustatoma daug problemų. Ir vaikų darbą iš esmės pakeitė priverstinis suaugusiųjų darbas. Mums čia buvo pateikti pavyzdžiai. Ir tai parlamentui ir AFET komitetui kelia didelį nerimą. Gavome informacijos, kad per praeitų metų derlių, derliaus surinkimo metu 17 žmonių mirė, sąlygos buvo labai prastos, mm, poilsio, gyvenimo sąlygos. Mm, TDO, manau, į tas problemas gilinsis kito susitikimo metu. Teko girdėti štai ką. E, buvo reketuojamos tarptautinės kompanijos, kad galėtų dirbti toje šalyje. Telesonera ir Telenor prisipažino, kad mokėjo pinigus kaip įnašą į 2014 metų derliaus e, nuėmimą, nes tai tarsi sąlyga norint dirbti toje šalyje. Tokiomis sąlygomis manau, kad parlamentas negali pritarti protokolui Ir aš sutinku, kad TDO ir Uzbekistano vyriausybė turi susitarti dėl veiksmų plano ir turi būti įgyvenintas tas planas. Su tokiu priverstinio darbo mastu Uzbekistane parlamentas, manau, negalės pritarti protokolui, o kai situacija pasikeis, tikėkime, tada galėsime žiūrėti, kaip elgtis toliau. Dėkoju pranešėjams. Sutinku su kolegomis, kurie prieš mane kalbėjo. Europos parlamentas 11 metais aiškiai pasakė, pasisakome prieš vaikų darbą ir priverstinį darbą. Nuo to laiko pasiekta nemažai pažangos, bet mums tenka atsakomybė išlaikyti tą spaudimą Uzbekistanui, kad situacija toliau gerėtų. Aš pritarsiu komisijai ir dviems parlamento pranešėjams. Turime stebėti situaciją šių metų vasarą ir rudenį. Tai bus tikrasis rodiklis, ar situacija, reali situacija pasikeitė. Aš pritariu abiejų komitetų nuomonėms neužduota klausimų ekspertams, galbūt vis tiek jie pageidauja komentuoti, suteiksiu jiems dvi minutės TDO atstovai. To... Tik vieną dalyką noriu patvirtinti, jūs užtikrinti dėl užsienio kompanijų priemonių reikalavimų užsienio įmonėms buvo čia paminėti. Taip, tai yra dalis iš tų dalykų, kuriuos mes analizuojame ir dalis tų klausimų, kuriuos aptarsime. E, taip pat e, buvo informacijos apie mirtis renkant derlių 2013 metais. Ir mes perdavėme visą informaciją e, vyriausybei ir gavome atsakymus kurie yra stebėjimo ataskaitoje ir mes toliau stebime ir, ir analizuojame gaunamą informaciją. Ačiū. Dėkuoju, ponė ambasadoriu. Norėtumėte pateikti pastabų? Apie e, dėl 17 dienų e, tai neįrodyta informacija, kadangi stebėjimo metu 13 metais buvo e, pranešimo apie mirčių atvejus apie sužeidimų atvejus, bet vėliau e, patikrinus vietoje nepasitvirtino tokie pranešimai. Ir taip pat buvo pranešimai apie savižudybės, buvo pranešimai apie apie ne, kažkokius nelegalų, nelegalų gabenimą, bet tie, kas neįrodyta, nes pas mus yra mažiausias savižudybių lygis negu e, kitose e, šalise, tik tai 8 atvejai iš, šimt, iš 10 tūkstančių medvienės rinkimo atvejų pasirodė panešta apie vieną atvejų, bet tai nepasitvirtino, taip pat apie nelegalų benimą. Ir pas mus kas antra šeima turi automobilius, mes e, turi, gaminame kartu, dirbame kartu su General Motors, bet yra labai griežtai vykdoma kontrolė ir e, tikrai yra labai nedaug atvejų nelegalaus gabenimo, bet renkant medvirnės derlių mes laikomės labai griežtų priemonių kontroliuojant, kad nebūtų nelegalaus gabenimo. Tik do tokie, tokie teiginiai yra neteisingi. Ačiū. Madam. Ačiū, ponė Skrivankova. Čia. Tik labai greitai aš norėčiau E, pasidžiaugti narių įsipareigojimais, komitetų narių įsipareigojimais, e, laukti, kol bus padaryta pažangos ir ne vien tik tai vaikų darbo srityje, bet taip pat ir pervestinio darbo srityje. Tai tikrai labai svarbu ir man džiugu girdėti komiteto narių pastabas, kad jūs tikrai norėtumėte pažangos, kad būtų pasiekta pažangos šių metų derlius rinkime. Liuk. Ačiū. Liuk, komisijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komiteto nariams, komisijai ir pozicijai. Manau, kad mes visi sutarėme, jog iš tikrųjų, jeigu ir tikiuosi, kad bus sėkmingas bendradarbiavimas su Abgis, e, Uzbekistanu, kaip ir su TDO. Ir jeigu bus toks pat sėkmingas bendradarbiavimas ir šiais metais, tai per pastarosius tris metus, todėl aš m, mm, tikrai manau, kad šitos klausimus galime išspręsti teigiamai. Na, Uzbekistanas gal netobula šalis, ne viena šalis ne, nėra tobula, bet pažangą irgi reikia pripažinti. Ir dėl šios komiteto darbo ir parlamento darbo tikrai buvo padaryta padaryta didžiulė pažanga vaikų darbo srityje, tą pripažino ir TDO ir dėkoju komisijai už jos patirtą poziciją. Ačiū. Ačiū ir paskutinis žodis panešėjai Marijai. Dėkoju. Aš manau, kad mes turime tęsti darbą su įvairiomis šalimis, pusėmis, ar tai būtų TDO, ar e, nevyriausybinės organizacijos, kad turėtume kuo daugiau informacijos, kad galėtume parengti doskė. Aš turiu daugybę klausimų kiekvienam pasisakiusiai, bet aš m, mm, vis dėlto tikiuosi, kad mes galime tęsti darbą ir m, mm, tęsti tai, kas jau padaryta iki šiol. Tai rodo, kad mes kartu turime galimybę plėsti asmens teisės ir ginti jas Europoje ir už jos ribų. Manau, kad tai gali tęstis. Ačiū. Ačiū. Taigi, baigėme diskusiją šio klausimu, dėkojame svečiams. Ir dabar norėčiau padaryti vienas minutės pertrauką.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

So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerbiami kolegos, prašyčiau visus susėsti į savo vietas. Kas norėtų pasikalbėti, labai prašyčiau tai daryti už salės durų. Dabar e, periname prie 17 darbo tvarkės punkto. Ir e, klausimas tema yra intelektinės nustatybės teisų apsaugos ir gynimo trečiosiuose šalyse strategija. E, dabar vyks balsavimas. Reikės jūsų elektroninių balsavimo kortelių kadangi reikės pasitikrinti dėl galutinio balsavimo. Taigi išbandykime korteles, ar visi turi e, korteles, taigi balsavimą pradedame. Bandomasis balsavimas Funktionieren alle Abstimmungsgeräte? Ar visos, visi balsavimo automatai dirba? Take a different seat. Take another seat.

there anybody who can help the So now it's working. Okay, perfect. So Taigi dabar visi balsavo. Balsavimas baigtas ir viskas veikia. Puiku. Taigi galime pradėti balsavimą dėl 17 darbo turkės punkto. Pirmasis pakeitimo pasiūlymas yra 29. Pirmininkas atsiprašo. Penktasis kompromisas. Taigi, kas už penktąjį kompromisą? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Dabar antrasis punktas atskiras balsavimas, nes tai yra priedas prie penktojo pakeitimo pasiūlymą, kas už, prieš, susilaikė. Reikia pastikrinti. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. we need to check. It's 35 people. Yeah. 41. Yeah. Okay. Yeah, yeah. Okay. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Pritarta. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 35 už, 6 prieš, susilaikė, pritarta. 30, dėl 36 balsuoti nereikia, 7, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Keturiasdešimt ketvirtas pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Devintas kompromisinis pasiūlymas, kas už prieš susilaikė pritarta. 48 už prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Dėl 48 pasiūlymą balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 49, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Kompromisinis pasiūlymas 10, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 54, už, prieš, susilaikė, pritarta. 55 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Kompromisinis pasiūlymas 11, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 61 pasiūlymas už, prieš, susilaikė, pritarta. Kompromisinis pasiūlymas 12, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Kompromisas 13, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 71, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Kompromisinis pasiūlymas 14. Kompromisinis pasiūlymas už, prieš, susilaikė, pritarta pritarta. 75 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 76 pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Pasitikrinkime dėl 76. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau 20 10 dalis, 81, 2 ir 3, kurie yra identiški pasikeitimo pasiūlymai. Kas už, prieš, susilaikė, reikia patikrinti. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Labai prašyčiau pakankamai aukštai pakelti rankas, kad būtų matyti. Mm, dabar 86, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 16 kompromisinis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 92, 93, 94, 5, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 17 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 18 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta patikrinkime. Mm, Kompromis, 18 kompromisinis pasiūlymas, balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 19 kompromisinis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Vienas nulis aštuoni, vienas nulis devyni, kas už, prieš, prieš pritarta. 20 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 117 už, prieš, susilaikė, pritarta. 21 kompromisas, už, prieš prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. 21. Kompromisas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Gerbimi kolegos, labai prašau aiškiai parodykite, kad mes žinotume, kas kaip balsuoja. Ypač mm, šioj apolioj salėje. Vienas, du, du, kas už? Prieš? Susilaikė? Pasitikrinkime. Dėl 122 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Yra žodinis mm, pakeitimų pasiūlymas, kurį pateikė pranešėjas, ponė Moskva. Šiame punkte calls only commission tristam late. Tai yra skatino mm, ekspertus pripažinti mm, produktus, kai jie nėra saugomi patentų ryčiausiuose šalyse. Mikrofoną. Ar kas nors prieštarauja? Ne. Taigi balstuojame. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Toliau. 22 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? pritarta. 126, dėl jo balsuoti nebereikia. 26 kas už prieš atmesta. 127 kas už prieš susilaikė atmesta. 128, 129 kas už prieš susilaikė, atmesta. 130, 131, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 23 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 1, 3, 4, kas už, prieš, susilaikė, pritarta atmesta. 1, 3, 5, kas už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti. Balsavimas pradedamas dėl 135 pakeitimo. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Atmesta. Dar kartą labai prašau, aiškiai parodykite, kad būtų aišku, už ką jūs balsuojat. 137, kas už? Prieš. Susilaikė, atmesta. 136, kas už? Prieš. Susilaikė, pritarta. 138, kas už? prieš, susilaikė, pritarta. 24 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 25 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 1, 2, 6, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 147, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 26 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 27 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, Pritarta. Vienas penki šeši, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Vienas penki septyni, už, prieš, susilaikė pritarta. Pirmininkas atsiprašo už painiavą, taigi pritarta. Vienas keturi aštuoni, kas už, prieš, susilaikė pritarta pritarta. 159 už prieš susilaikė pritarta. O e, dabar konstatuojamusis talis. Aštuntas pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Septintas pakeitimas, kas už prieš, susilaikė pritarta. Devintas, kas už, prieš, susilaikė, patikrinkime. Devintas, dėl devinto balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. pritarta. Antrasis kompromisinis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečiasis kompromisinis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuonioliktas pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 19. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 20. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 21. Už, prieš, susilaikė, atmesta. pamiršau 14. Reikia pabalsuoti 14 pakeitimo. Dėl pakeit 14. Už prieš susilaikė atmesta. Toliau grįžtame prie ketvirto kompromisinio pasiūlymo. Pirmininkas labai atsiprašo. 13. 13. Kas už? Kas už 13 pakeitimą? Prieš susilaikė atmesta Pritarta. Dabar ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 27, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 26, kas už, prieš, susilaikė, atmesta Pritarta. 28. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Antras už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas, už, prieš, susilaikė, pritarta. O dabar balsuosime dėl pranešimo projektų, dėl viso su pakeitimais. Taigi balsuojame elektroniniu būdu ir balsavimas pradedamas. Und die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 29 balsai už. Pritarta. Taigi sveikinimai poni Moska. Genau. Und damit kommen wir zu Punkt 18. Dabar pereiname prie 18 darbo turkės punkto. E, prekyba produktais iš ruonių. Taigi pirmasis kompromisinis pasiūlymas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Keturiasdešimt antras. Dėl jo balsuoti nebereikia. Toliau antrasis kompromisas, kas už? Dar kartą antrasis kompromisas, kas už? Prieš? Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Antrasis kompromisinis pasiūlymas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Septintas. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Septintas pakeitimas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar balsuojame dėl trečiojo kompromiso, kas už, kas už trečiojo kompromisą. Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Toliau žodinis pakeitimas e, visų frakcijų. Tai nebūtina galbūt skaityti garsiai šitą pakeitimą pasiūlymą. Jau už ar prieš, jeigu ne, tai tad met bastomikas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Šeštas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Šeštas kompromisas. Balsavimas pradedamas. Pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Gerai. Taigi, pirmoji konstatuojama dalis, e, pirmas 11-12 pakeitimai yra identiški, kas už prieš susilaikė pritarta. Dann kommen wir zu Kompromissänderungsantrag. Septintasis kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 17. Kas už? Prieš susilaikė, pritarta. 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 8 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 9 kompromisas, už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsavimas dėl devintojo kompromiso pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aš norėčiau e, pasakyti, kad dėl ketvirto pakeitimo turėtų būti balsuojama. O dabar kila problema, kadangi komitete yra sutarta ir pagal taisyklę yra taip, kad 117 ketvirtą dalį taisyklė yra tai, kad jeigu kompromisas yra pasiūlomas ir kompromisą apim, kompromisas apima ir pakeitimų rezultatus, tai apsiribuojam tik tai balsavimu dėl kompromiso. Jeigu pakeitimas yra kompromise, tai tuomet jis arba jį dėl balsuojama arba nebalsuojama. Bet tai jūs turite paskelbti prieš balsavimą, kad m, mm, kompromisas neapima vieno pakeitimo. Pirmininkė, aš norėčiau paaiškinimo kadangi mane stebina, bet galbūt e, kiekvienas komitetas dirba skirtingai, bet jūs cituojate, tai reikia aiškiai pasakyti, bas, daugima bas, balsavimuose, kuriuose balsavau per šešis metus kaip parlamento nariai, tai reiškia, kad jeigu e, kompromisas yra pa, pritarta, tai jam e, dėl jų nebereikia balsuoti, o čia yra prašoma atsijimti Tai čia yra kažkas kitaip, visiškai kitaip, nes atsiemimas yra aktyvaus nario, kuris pateikė pa, pa, pa, pakeitimą veiksmas. Tai aš norėčiau ateičiai žinoti, taip jūs esate tie, teisti, bet jau tokia praktika šiame komitete 6-7 metai, kad mes visų klausėme, ar a, kompromisas apima pasiūlymą ir jis yra susijęs su kompromisu. Tai jeigu kompromisui pritarime, tai tuomet, jeigu e, pritarime, tai pritarime, jeigu ne, tai ne. Tai visi turi nu, apsispręsti an, iš anksto, ar pakeitimas patenka į kompromisą ar ne. Jeigu jums atrodo, kad kompromisas neapima šito pasiūlymo, tai bus balsuojama skirai. Galbūt sekretariatas galėtų pasitikrinti iki balsavimo pabaigos, bet aš esu įstikinęs, kad jeigu dėl um, uh, pakeitimo, pakeitimas yra atsiimtas, bet toliau kiekvienas um, narys gali paprašyti, kad dėl jo būtų atskirai balsuojama. Galbūt čia sekretariatas galėtų patikstinti. pasitikrinsime, kadangi čia yra kitokia situacija, bet kaip aš e, paaiškinau, mūsų praktika yra aiški, bet jeigu vienas komiteto narys pateikė pasiūlymą vėl, tai galime pasi, pakeisti situaciją, bet mes tai patikrinsime iki balsavimo pabaigos. Pirmininkė, jeigu leisite, aš galiu pasiūlyti, kad mes balsuotume, o paskui nuspręsime, ar balsavimas buvo pagal taisyklės ar ne. Gerbiami kolegos, žinoma, aš esu kompromisų, komp, linkęs į kompromisus, kaip žinote, tai iš principo yra taip sutarta komitete ir aš norėčiau laikytis taisyklių. Tai jeigu yra sutarta dėl kompromiso, tai visi mm, pakeitimai, kurie patenka į, į tą kompromisą, tai dėl jų balsuojama arba nebalsuojama dėl, e, kaip dėl kompromiso. Bet na, galbūt šiuo atveju yra naujų narių ir aš kaip išimti darau ir leidžiu balsuoti dėl šito pakeitimo dabar. Tai yra ketvirtas pakeitimas. Ponas Kaspari prašo dėl jo balsuoti. Bet galiausiai taisykl, procedūros taisyklės, procedūros reglamentas yra labai aiškus. Mm, Šit, jeigu pakeitimo pasiūlymai patenka į kompromisą, tai e, dėl jų tai yra balsuojama arba ne. Na, bet čia kaip išimti, tikrai darau išimti, aš tai leidžiu, kadangi ponas Kaspari dar kartą pateikė šitą pakeitimą, ketvirtąjį pakeitimą ir prašo dėl jo balsuoti. Pone pirmininkė, labai ačiū už paaiškinimus, bet jeigu yra bendra taisyklė ir mes darom išimti, tik tai ponas Kaspari pateikė pasiūlymą, tai tada jau nebėra bendra taisyklė, nėra visuotinė taisyklė, tada neturim taisyklių, tai arba taisyklė egzistuoja, arba ne. Ačiū na, daug reikuojama šitą taisyklę, mums dėl jų kilo problemų ir praeitie nebuvo daroma išimčių, tai aš tikrai e, sutinku, kad arba reikėtų iš naujo svarstyti šitą taisyklę, arba taip yra susitarta komitete, arba ateityje reikėtų diskutuoti, diskutuoti, bet kadangi mes esam nukentėję nuo šitos taisyklės, tai nenorėčiau, kad kitiem būtų daroma išimčių. Pane Kaspari. Na, aš atsijimu pakeitimą, jeigu čia yra tokia, toks netikrumas, bet reikėtų apie tai pakalbėti su koordinatoriais. Bet tikrai reikėtų tai išsiaiškinti, kadangi tai vėl gali atsitikti. Dėl tokio aiškio pasisakymų iš kitų politinių frakcijų tai nebūtų įmanoma dėl to balsuoti, bet kadangi toks yra starimas mūsų komitete, ne vien tik tai mūsų komitete, tai komitetų, praktika komitetos yra šiek tiek skirtinga, bet e, tą patį daro ir kiti komitetai, bet vis dėlto galime aptarti koordinatorių posėdėje dar kartą šitą taisyklę. Tai reiškia, kad dabar e, pereiname prie 28 pakeitimo. Kas už? Dar kartą, kad būtų visiems aišku. 28 pakeitimas, 28 pakeitimas, kas prieš, susilaikė, atmesta. 30, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 31 už, prieš, susilaikė, pritarta. 32 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. 32 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. O dabar balsuojame dėl viso pasiūlymo su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Devyniolika. 19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 liebe kolleginnen und kollegen dann bitte ich wieder die plätze mieli kolegos prašau susėsti į savo vietas wollen bitte nach draußen zu gehen jei kalbatės tai prašau išeiti už salės durų präsentation einer studie über dabar bus pristatoma studija dėl rytų partnerių ES ir Eurazijos ekonominės sąjungos santykių. Die Studie soll nochmal Klarheit darüber bringen, wie sich eigentlich verhält. Šią studiją siekiama labiau paaiškinti e, santykius su, su rytų partnerystės kaiminėmis ir su Eurazijos ekonominė sąjunga, kurioje kurie vadovauja Rusija ir bus pristatoma bendra situacija. Pone Hautala ėmėsi šios iniciatyvos. Noriu Jūs pasveikinti posėdėje, Heidi. Expo generalinis direktoratas. Matau Paskalio Dimiko kuris štai ten jis sėdi. Taip pat turime pirmąjį sekretorių iš Moldovos ambasados, kuris užsima priekybos klausimais, ponas Mazuva. Pone Mazuva. Kur jis sėdi, štai ten, puiku. Toliau. Iš Eurazijos ekonominės sąjungos turime poną Kenikov, kuris yra Rusijos federacijos atstovas Europos sąjungai. Ieškau jo salėje. Štai, puiku. Noriu pasveikinti jūs visus ir pradėkime. Suteikiu žodį ponui Paskarė Dimika, 15 minučių. Uh, Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems. Uh, šiandienos posėdžio dalyviams. Dėkoju poniai Hautalai, kad užsakėte šią studiją. Ja atlikti nebuvo lengva. Ja parengė politikos departamentas ir dirbo daug kolegų iš Intos ir iš Rusijos skyriaus. Panas Gabriela Monako štai yra čia, Pamela Valenti ir Tovdas Blažadės iš Kauno, kuris seka mūsų posėdį internetu. Šios studijos tikslas yra aptarti ES santykius su Eurazijos valstybėmis, su rytų kaiminystės regionu. Šiek tiek pristatysime tuos susitarimus su tomis valstybėmis ir ekonominę situaciją, kuri labai smarkiai pasikeitė pastarojom laikotarpiu. Trumpai pristatysime DCFTA laisvos priekybos sutarimus, pristatysime integracijos modelius ir įvertinsime, kiek integracijos modeliai duotų naudos ar kainuotų. Trumpai palyginsime situaciją. Aišku, mūsų studija yra labai didelė, o mūsų e, pristatymas bus trumpas, taigi jeigu norėtumėt platesnės informacijos, kviečiu susipažinti su studija. Noriu pabrėžti, kad rytų partneris pergyveno du integracijos etapus. Visų pirma, po Sovietų sąjungos žlugimo buvo pirmasis etapas, buvo sudaryta daugiau šalių, daugia šalių sutarimų. Daugia šaliai sutarimai nebuvo įgyveninti, NVS sutarimas, pavyzdžiui, jau 94 metais turėjo dalį dėl priekybos, tačiau ta dalis nebuvo ratifikuota Rusijos, taigi reikėjo laukti 2011 metų, e, kuomet buvo sudaryta NVS FTA, plati m, mm, prie, laisvos prekybos sutartis NVS regionų. Tačiau labai svarbu pasakyti, kad antrame etape um, valstybės pasirašančios daugiašalius sutarimus NVS, e, laisvos priekybos sutarimus pradėjo e, dėrybas, e, pavyzdžiui, Ukrainos atveju, Ukrainos, Moldovos, Gruzijos atveju iš karto, vos kitą dieną ar kitais metais pradėjo dėrybas ir su Europos Sąjunga. Taigi reikia pabrėžti, kad tos valstybės palaikė priekybą su abiejomis pusėmis dėl geografinių, istorinių priežasčių ir tikslas buvo palikti atviras priekybos koridorius. Štai yra apžvalga tų priekybos susitarimų, kurios sudarė to regiono valstybės, visų pirma tarpusavėje, paskui su um, vakarų valstybėmis. Turime ir mm, datas, kada buvo, vyko dėrybos, kada buvo uh, sudaryta Mm, laisvos priekybos susitarimai ir iš karto pradėti, e, prad, buvo sudarytos laisvos priekybos susitarimai su NVS valstybėmis, o paskui iš karto ir su ES valstybėmis ir pas, štai m, mm, truputis ir ekonominių duomenų, priekybos balansas, tie duomenys keičiasi, aišku, studijoje mes pasitelkėme tuos duomenys, kurius turėjome gruodžio mėnesį. Uh, prognozės taip pat labai smarkiai keičiasi kiekvieną mėnesį. Štai čia mes turime priekybos deficitą Ukrainos 2013-2014 metais, kuris, kur situacija turėjo gerėti kitais metais, bet kai pamatysime naujesnius duomenius, Ukraino situacija yra pati blogiausia, kokia tik tai yra įmanoma. Ir tikrai ir metų pradžioje eksportas labai smarkiai mažėjo šių valstybių speci, situacija specifika yra tokia, kad yra didžiulis mokėjimų ir priekybos balansų skirtumas, atotrukis. Ir tai labai svarbu pastebėti, kadangi priekybos balansų didžiulis deficitas yra padengtas mokėjimų balansu. Mm, pavyzdžiui, Armijos atveju e, yra asmeniai diasporos pervedimai. Tai yra 25 procentai BVP e, atkeliauja kaip pinigai, kuriuos atsiunčia iš valstybės išvykę e, žmonės žmonės. Armenijoje didelė dalis atkeliauja iš JAV, tai Aišku, tai yra armenų diaspora, kuri gyvena JAV, bet ir Moldovos, ir Gruzijos atveju situacija yra labai panaši. Azerbaidžiano atveju situacija yra kitokia. Praktiškai tai yra vienintelė valstybė, kuri turi didžiulį priekybos perviršį. Mm, Ukrainos atveju, man atrodo, įdomu būtų pabrėžti, kad štai matome uh, skirtumus Ukrainos eksporto. Mm, apačioje matome, kas eksportuojama į ES, kairėje pusėje, o dešinėje yra, kas yra eksportuojama Eurazija, Eurazijos sąjungos valstybės. Čia yra didelių skirtumų. Štai kodėl Ukrainai labai svarbu neprarasti priekybos santykių su Rusija. Um, pavyzdžiui, į ES matome, ką jie eksportuoja į Rusiją. Yra pažangesni, aukštesnių technologijų produktai, tai yra taip pat ir dvigubos paskirties um, įvairi, įvairius mechanizmai, įranga, reaktoriai ir, ir taip toliau. Tokių dalykų negalima importuoti į ES, neįmanoma to padaryti. Um, pavyzdžiui, Antonov 70 kariniai sunkvežimiai, kurie vežami, į, eksportuojami į Rusiją. Nemanau, kad ES būtų suinteresuota importuoti tokią produkciją. Į ES eksportuojami žemės ūkio, geležės prieno mineralų kūro gaminiai. Taigi tai rodo, kad tikrai yra labai glaudus ryšiai su, uh, tai, su Tarybų sąjunga iš tų sovietinių laikų ir tikrai savo gamybos struktūros pakeisti tai valstybei greitai nepavyks. Ir matome, pavyzdžiui, priekybos deficitą 2015 metais, kiek pagerėjo buvo apie 12 procentų BVP, ilgalaikiu laikotarpiu priekybos deficitas bus kompensuotas. Kompensuotas darant prielaidą, kuria paremta šį prognozę, kad e, MVS e, LPS toliau bus tęsiama ir priekybos uh, kliūtis bus panaikintos. Ukrainos atveju priekybos ir einamosios sąskaitos deficitas yra padengiamas ne diasporos pervedimais, o pagalba, pagalba pavyzdžiui, pasaulio banko gelbėjimo pinigais. 3 milijardai e TVF, taip pat ir paskutinis paketas 1,8 milijardo, dar didelė dalis yra EBRD, EIBD pinigai, tačiau to jūs nematote šioje skaidrėje. Ukraina taip pat irgi šiek tiek gauna diasporos pervedimų iš Rusijos, maždaug pusantro milijono ukrainiečių dirba Rusijoje ir perveda pinigus atgal į savo šalį, tai yra apie 2 procentai BVP. Tai nėra labai mažai, tačiau tai nėra ir labai daug, kaip kad pavyzdžiui Armenijos atveju, kur buvo 21 procentas. Moldovoje situacija panaši, yra didžiulis atotrukis tarp priekybos ir einamosios atskaitos deficitos, bet čia tas atotrukis yra užpildomas e, pervedimų diasporos. Moldovos atveju vėlgi yra didelė specializacija eksporto srityje, yra skirtingi produktai eksportuojami Europos Sąjunga ir NVS valstybės. Jas yra daugiau žemės ūkio produkcijos eksportuojama, elektros laidai žiedai, um, aprangas, sėdinės į NVS, tai yra vynogių vynas, medikamentai, vaistai, kon, vaisiai, konjakas. Čia m, mm, laisvos priekybos e, sutartis Moldovos atveju veikia geriau nei Ukrainos atveju, apie 20 procentų sudaro, bet Europos komisija, aš įsivaizduoju, pateiks mums naujesnių duomenų šios rytie. Taigi Moldovos atveju m, Mm, kokia yra gamyba, kokia yra mm, eksportas mm, į ES, galima kažkiek performuoti e, gamybos struktūrą, kad būtų galima daugiau eksportuoti į ES, bet Rusija vis tiek yra antra pagal um, dydį eksporto partnerė ir yra tikrai diplomatiškai sprendžiama išve, išspręsti um, preferencijų uh, klausimą. Uh, Pasargu, lankėsi uh, Sankt Peterburgė praeit praeitą mėnesį ir diskutavo su rusų kolegomis um, priekybos ryšių gaivinimo klausimą, taip pat ir parlamentinių diskusijų atgaivinimą. Rusijos atstovas galbūt ir Moldovos atstovas gal galėtų apie tai plačiau papasakoti. Vis tiek tas atotrukis yra tarp priekybos balanso ir einamosios ir kitos balanso, tačiau yra, kaip minėjau, ta dalis diasporos pervedimai pinigų. Gruzijos atveju yra apie 12 procentų BVP tos diasporos pervedimų, o 4,5 procentų keliauja iš Rusijos. Taigi čia Rusija nėra svarbiausia partija, tai yra šešta pagal dydį partnerė, tačiau um, Gruzija bando neprarasti tų preferencijų, kas yra numatyta 94 metų dvišalime susitarime ir su Rusija siekia, kad tas susitarimas būtų pratestas. Toliau. E, laisvos priekybos susitarimai visapusiški. Reikia Mm, į skirtingas kategorijas sudėlioti e, susitarimus. Visų pirma, tai yra tie klasikiniai laisvas prekybos susitarimai, kurių tikslas buvo tik tai panaikinti kvotas tarifus ir laikytis PPO standartų. Pavyzdžiui, su e, Pietų Afrika yra toks susitarimas. Naujos toliau yra antras, antra kategorija, nors kad kartos laisvos prekybos susitarimai, kad būtų galima panaikinti m, mm, techninius, techninės kliūtis priekybai, kad būtų galima dirbti pagal tarptautinius standartus, intelektinės nusavybės teisės teisų apsaugos, e, pirkimų srities nuostatos yra um, jau gilesnės nuostatos. Pavyzdys būtų su Koreja, Singapūru, um, Sito susitarimas taip pat. Toliau e, reikia paminėti kitą kategoriją, tai būtų E, reglamentavimo standartų simetrinė konvergencija, kuomet tuo pat lygiu es diskutuoja reglamentavimo standartus su, su partnerė, pavyzdžiui, tai būtų su Japonės sutarimas arba transatlantinės e, investicijų priekybos susitar, partnerystės susitarimas. Na ir ketvirta kategorija būtų asimetriniai susitarimai, ką mes matome Mūtų sąjungos su Turkija, toliau e, su eko, Europos ekonominė erdvė ir štai šie laisvos priekybos susitarimai susitarimai su rytų partnerėmis. Čia kalbam rytų partnerystės partnerėmis ir būtent čia eina kalba apie, apie rinkos reguliavimą ir standartų pritaikymą. DCFTA skyriai ypač dėl laisvos prieigos prekiams į rinką, taip pat, pavyzdžiui, elektroninė priekyba, paslaugos, intelektinė nuosavybė, pirkimai, konkurencija ir, ir energetika, pavyzdžiui, kas susijęs su priekyba, tai yra labai svarbus skyriai. Reikia pasakyti, kad tose susitarimuose nėra įsipareigojimų dėl narystės, tačiau tos valstybės privalo įgyventi kokius 300-400 ES reglamentų ir direktyvų perkelti nuostatas pas save. Taigi, um, iš tikrųjų, čia yra pakankamai nemažai lankstumo. E, įgyvendant tos standartus su, su tomis valstybėmis, kuomet tie standartai yra visiškai patvirtinti, tie GOST standartai, kurie šiaip Eurazijos Sąjungos valstybėse galioja, būtų panaikinti. Taigi susitarimas dėl pramoninio standartizavimo yra, čia, man atrodo, mes jį turime dabar tik tai su Izraeliu, e, produktai, e, prekės iš tų valstybių galėtų būti importuojami į ES ir nereikėtų sertifikavimą. Aišku, problema su tokiais susitarimais yra mm, tokia, aišku, galima tą pasakyti ir apie Norvegiją, Islandiją, Europos ekonominę erdvę, tai aišku, yra demokratinio deficito problema, kadangi tos valstybės negali dalyvauti vidaus rinkos vidinėje visoje evoliucijoje, formavime, tačiau tačiau turi susitaikyti su ta evoliucija, su tais padarniais. Pavyzdžiui, Norvegijos atveju, tarkim, pašto direktyvos atveju jie bandė kažką padaryti, tačiau jie negali dalyvauti sprendimų prieimime. Ir tai ir yra vadinama demokratinio deficitu. Tie susitarimai trumpalaikiu laikotarpiu toms valstybėms kainuos, tai bus um, um, nuostoliai, tačiau ilgalaikiu laikotarpiu tai bus nauda, uh, bus sukurta geresnė investicijų aplinka ir taip toliau. Ir dar svarbi tų susitarimų dalis, uh, tai nėra DCFTA, bet asociacijos uh, sutarčių dalis tai yra, tai yra visos liberalizavimo sistemos, veiksmų planai, uh, visų režimo liberalizavimas numato tik tai trumpalaikius leidimus, tačiau reikia pasakyti, kad yra ir darbo leidimus leidimai numatyti. Um, Tai yra pagrindiniais personalas iš tų partnerių valstybių ir absolventai gali dirbti, taigi tai yra dalis kaip ir laisvo darbuotojų judėjimo, kas yra numatyta mūsų susitarimuose. Integravimo modeliai posovietinėje zonoje yra tokie, kas svarbu pabrėžti, kad jie paremti dviem ramšiais ir yra du padariniai. Tai yra visų pirma NVS laisvos priekybos ta zona ir kitas ramsis yra Eurazijoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje. Taip, tai ir nuo pat pradžių tai buvo tarsi du paraleliniai keliai. Ukraina, pavyzdžiui, nenorėjo prisijungti prie muitų sąjungos su Rusija, Kazakstanu ir Baltarusija, tačiau um, trumpą laiką, kuomet valdė Janukovič, buvo parodytas Ukrainos susidomėjimas prisijungti prie Eurazijos sąjungos ir turi, todėl mm, Eurazijos ekonominėje sąjungoje buvo pakeistas sprendimų prieimimas nuo kvalifikuotos daugumos prie vienbalsiškumo buvo perėta tam, kad Ukrainai buvo suteikta suteikta galimybė vetuoti reglamentus. Tačiau e, tik tai dviejus metus tai galiojo ir e, iš esmės reikia kalbėti apie du blokus. Tai yra 2000, nuo 2011 metų NVS laisvos prekybos sutarimai ir toliau Eurazijos ekonominė sąjunga 2015 sausį pradėta nauja, naujausias variantas, Kirgistanas turi prisijungti e, prie šios sąjungos gegužę, bet aš tikiuosi, kad e, Rusijos federacijos visi ambasadorius galėtų mums naujastis informacijos suteikti. Aš nenorėjau padaryti kažkokio labai ypatingo įspūdžio, bet tiesiog turiu pasakyti, koks yra tas dvišalis, dvišalių sutarimų, visas tas tinklas, kiek yra sutarimų sudaryta tarp rytų partnerystės valstybių tarpusavėje nuo Sovietų sąjungos žlugimo. Jie pasistengė kaip ir uh, atkurti priekybinius ryšius, kuriuo, kurie mm, žlugo žlugus Sovietų sąjungai, tačiau tų dvišalių susitarimų yra nepaprastai daug ir tai reiškia, kad tie susitarimai neveikia. Jie neveikia todėl, kad e, tos valstybės bandė apsaugoti savo jautriausius sektorius, pavyzdžiui, žemės ūkį, e, pramoninį sektorių. Ir tik tai 2011 spalį su NVS laisvos priekybos susitarimu e, pradėjo veikti kažkokia tai sistema, kuri realiai pradėjo veikti. Ir štai, kas šioje studijoje yra aptarta, tai iš esmės tai panašu panašu PPO, kadangi liberalizuota apie 90 procentų priekybos. Uh, Ehm, kaip ir laisvos priekybos ši zona būtų panaši, prilygtų kaip ir PPO laisvos priekybos ehm, zonai, nes 90 procentų būtų liberalizavimo, galima būtų prilyginti. Tai pakankamai įdomi yra sutartis, pakankamai gerai, gerai galėtų veikti. Dabar dėl Eurazijos ehm, sąjungos reikia paminėti Eurazijos ekonominę komisiją. Mm, yra po tris narius iš kiekvienos valstybės valstybės e, narės, aš nežinau, Armenijai, kuris skyrius yra skirtas, ir Kirgistanui, kuris departamentas bus skirtas, aš irgi dar nežinau, kuomet jie prisijungs prie Eurazijos ekonominės sąjungos. Ir Tekrišenko yra komisijos vadovas. Kiekviena valstybė turi po tris narius, taigi Rusija turi du narius plus pirmininką. Uh, apie 1200 žmonių dirba šiam, šiai komisijai, tai yra daugiau negu PPO darbuotojų. Didžiulė struktūra Eurazijos ekonominėje sąjungoje ir tikrai svarbu būtų paminėti, um, kokie, kad, kad um, sprendimų prieimimo um, organams atstovauja taryba, aukštoji Eurazijos ekonominė taryba mm, ir sprendimai yra priimami vieningai. Mm, man atrodo, kad ši sąjunga veikė geriau, vienintelis variantas, kai galėjo realiai gerai veikti, tai buvo, kai buvo mm, kvalifikuota dauguma. O čia Eurazijos ekonominė sąjunga turi ir stipriųjų, ir silpnųjų pusių. Stipriosios pusės, aišku, kad yra labai daug gyventojų. Šeš, regionas būtų šeštas pagal gyventojų skaičių pasaulyje. Toliau, um, kaip, kaip po blokas ir BVP atveju taip pat šeštas ir pirmas pasaulyje būtų gamtinių dujų naftos um, gamintojas Be to labai įdomus yra skyrius dėl darbuotojų judėjimo, tikrai pakankamai pažangus. Eurazijos ekonominai sąjungoje darbuotojai gali laisvai judėti po visą regioną, po visą sąjungą ir dirbti bet kur. 2010-2012 metais priekyba viduje labai išaugo, bet paskui kitais metais e, jis susitraukė dėl krizės, dėl ekonominės krizės Rusijoje. Um, toliau. Silpnos pusės turiu pasakyti, kad yra išorinis tarifas labai aukštas, maždaug 8,7 procento vidutiniškai. Toliau yra e, problema dėl sankcijų standarto taikymo. Pavyzdžiui, jeigu Rusija nusprendžia Ukrainai, Moldovai e, pritaikyti sankcijas, produkcija negalėjo iš Ukrainos keliauti į Rusiją, tai tada ta produkcija pradėjo keliauti per Baltarusiją į Rusiją. Taigi yra problema, pavyzdžiui, kad kažkuri valstybė dėl to prarada. Toliau dar problema yra, kad tik du trešdaliai priekybos liberalizuoti, tai pagal mūsų akimis tai netitinka PPO standartų ir taip pat NVS laisvos priekybos irgi, susitarimams irgi tai neprilyksta, kadangi ten, kaip jau minėjau, labai didelė dalis liberalizuota. Be to dar vienas dalykas yra reikia pasakyti, pasakyti, kiek gaunama iš diasporos pervedamų pinigų, Moldova, pavyzdžiui, kiek gauna 9,3 iš Rusijos, Gruzija 4,5, Armenija 9,1. Reikia atsižvelgti, tikrai tai yra didžiuliai skaičiai bendrai kiek yra gaunama pinigų iš užsienio, iš, iš piliečių gyvenančių užsienyje diasporos, tai, kai kai kuriais atvejais netgi iki ketvirtadalio BVP atkeliauja būtent kaip diasporos perdodami pinigai. Taip pat reikia pasakyti, kad yra, san, yra pro, santykis tarp to, kiek yra pervedama diasporos pinigų ir kokia yra naftos kaina. Dabar tiesa, naftos kainos nustoja mažėti. Tai Trumpai galbūt tiek dėl um, migrantų pervedamų pinigų, rasite vėliau mūsų studijoje daugiau um, informacijos. Dabar dėl palyginimo uh, reikia pasakyti, kad trumpalaikio laikotarpiu kokia bus kaina um, bet visų pirma, kad nėra įgyveninta rinkos ekonomika, bet to yra olig oligarcho, oligopolijų, monopolijų dar labai didelis poveikis. Um, ir jeigu palyginame tos du modelius, bet to aišku, kad mm, bus prisitaikymo kaina tam tikra, nes reikės perkelti darbo jėgą, bus pertvarkoma visa ekonomikos struktūra, turės įvesti naujus teisės aktus, pavyzdžiui, Moldova, Ukraina ir taip toliau, bet to dar kaina, pavyzdžiui, dėl Rusijos reakcijos į. Mm, DCFTA, pavyzdžiui, jie gali, pavyzdžiui, priekybos preferencijas Moldovai panaikinti ir, ir pavyzdžiui, kaip Ukrainai buvo grasinama panaikinti tas preferencijas, jeigu nebus susitarta, taip pat gali būti pritaikomi priekybos draudimai ir taip toliau. Galbūt komisija galės um, pateikti mums naujasias informacijos dėl trišalių sustarimų su Rusija, dėl, dėl sudėrybų, dėl visos prekybos sutarimo su Ukraina gyvenimo. Taigi, tų preferencijų panaikinimas gali būti katastrofa Ukrainai ir Moldovai taip pat. Gruzijai gal pavojus mažesnis, bet Gruzija, minėjau, turi dvišalį sustarimą. Dabar dėl visų konfrontacijų ir suderinamumo priekybos srityje reikia pasakyti, kad DCFTA e, ir NVS e, FTA yra suderinamos, e, bent jau standartų srityje yra viskas įvertinta. Svarbiausia, aišku, yra europinių produktų nukreipimas per Ukrainą ir Moldovą, nes um, net jeigu yra ir um, aiškus kilmės keliai, atsekamumai vis tik tai prie sienos patikrinimai yra labai silpni ir yra rizika, kad uh, įvyks tiesiog um, tų valstybių invazijos užplus europinė produkcija, taigi reikia um, tvirtesnės mūtinių kontrolės. Na ir trys politikos variantai. Um, studijoje mes pristatėme faktus ir jūs parlamentarai dabar dabar galite pasidaryti išvadas dėl politikos sprendimų. Iš esmės yra trys variantai, ką galima spręsti. DCFTA gyvendinimas, neįtraukiant Rusijos, neatsižvelgiant į Rusijos interesus. Aš labai tikiuosi, kad uh, komisaras čia susitarimą tą kryptimį. Čia, aišku, mūsų priekybos partneriam yra tokia rizika, kad jie praras e, priekybinės preferencijas, taip pat, kad didžiulis tas skaičius darbuotojų, kurie dirba Rusijoje ir kurie siunčia tai reikalingus pinigus namo, kad jiems bus irgi apribojimai, kad jų skaičius sumažės ir be to, kad bus energetikos ryties problemų trumpalaikiu laikotarpiu. Be to, reikės perorientuoti visą priekybą, visą tą gamybinę struktūrą. Moldovos atveju galbūt tai yra įmanoma, bet Ukrainos atveju tai yra labai sudėtinga, kaip aš jau sakiau, nes didžioji dalis visos gamybos Ukrainoje yra orientuota į Eurazijos sąjungą. Taip pat trišalės dėrybos, aš tikiuosi, komisija duos daugiau informacijos. Antras variantas būtų surasti susitarimą su Rusija. Būtų galima tada pagerinti DCFTA ir NVS laisvos priekybos sutarimų suderinamumą. Taip pat būtų galima mūsų DCFTA lankstumą padidinti, kad būtų galima išspręsti tas problemas ir dėl kilmės šalies, dėl, e, tai, dėl standartų, dėl visų saugiklių taikymo, kas yra numatyta laisvos prekybos sustarimuose MBS. Toliau e, būtų dar vienas variantas, kas Minsko sustarime buvo aptarta, tai būtų dėrybų išplėtimas e, daug plačiau nei dvi šios laisvos prekybos erdvės, kad būtų galima kurti realią partnerystę tarp dviejų muitinių e, erdvių ES ir e, Eurazijos ekonominės sąjungos būtų galima plėstis daug plačiau iki Ramio vandenino, Atlanto vandenino, e, galvojant apie bendradarbiavimą daug platesnių pagrindų. Mes labai tikimės, kad tai būtų geriausia situacija, nes iš esmės tai patvirtintų uh, tai, kad, kad, yra, kad, kad gali sustatyti ES Rusija ir tai galėtų išplėsti priekybinės galimybės mūsų partneriams. Dėkuoju už jūsų dėmesį. Jeigu norėtumėt platesnės informacijos, mes galime pateikti, pristatyti mūsų studiją ir melą atsakyti jūsų klausimus. Uh, overview. Dėkuoju už labai išsame apžvalgą. Užtruko ilgiau negu planuota, bet nieko baisaus. Dabar Man įdomiausia būtų išgirsti paminėtų šalių atstovų nuomonę. Moldovai atstovauja ponia Mazur. Kur jis sėdi? Štai čia. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už pranešimą ir atliktą tyrimą. Šis tyrimas mūsų nuomonė bus labai naudingas. Mes atidžiai gilinomės į tyrimo išvadas. Aš kalbėsiu apie Moldovos Respubliką. Mums svarbu tai, kad nuo praeitų metų rugsėjo pirmos dienos mes pradėjome įgyvendinti mm, laisvos prekybos susitarimą ir esame įsipareigoję įgyvendinti tą susitarimą ir laukiame asociacijos susitarimo mm, ratifikavimo, kol visos valstybės narės jį ratifikuos. Pradėjus taikyti susitarimą, pastebėjome gerų rezultatų. 2014 metais eksportas į ES padidėjo 10 procentų, o importas 4 procentais. ES lieka mūsų pagrindinė prekybos partnerė prekyba su ES sudaro 53 procentus mūsų prekybos. Prioritetu laikome viso prekybos sutarties potencialo išnaudojimą. Taip pat norėtume, kad tas potencialas būtų išnaudojamas visoje Moldovos teritorijoje. Mūsų tikslas yra padidinti eksportą tų produktų, kuriuos jau eksportuojame į ES, taip pat diversifikuoti mūsų eksportą, įtraukti gyvūninės kilmės produktus. Pradžioje sakiau, kad mums yra aiškus prioritetas išsamaus priekybos susitarimo visiškas įgyvendinimas su ES. Taip pat priekybos santykių plėtojimas su kitais partneriais, įskaitant NVS šalis. Dar bendro pobūdžio pastabą noriu pateikti apie tyrimę pateiktą informaciją. Jūs kalbėjote apie prastą kontrolę prie valstybės sienų ir kad tai yra problema ir Moldovos Respublikoje. Štai ką noriu pasakyti. Prieš pradedant laikinai taikyti išsame prekybos sutartį, Moldova pradėjo įgyvendinti įvairias priemonės, taip pat ir e, sienų kontrolės priemonės, eksportuojant prekes į ES ir importuojant iš ES. Dėkuoju už atliktą tyrimą, jeigu turėsite klausimų, aš atsakysiu. Ačiū, ponė Mazur. Komisija išklausiusi E, tyrimo rezultatus ir Moldovos pastabas. Ką komisijos atstovas Liuk galvoja? Ačiū pirmininkė. Atliktas tyrimas labai naudingas, nes atskleidžia įdomių faktų. Tačiau kai kurie dalykai yra klaidinantis. Pavyzdžiui, pavadinimas. Pasirinksi ir pralaimėsi. Ir po to iš karto paminam, pa, paminėta e, rytų partnerystė. Tarsi e, rytų partnerystės partneriai ir apskritai tas sumanimas reiškia pralaimėjimą. Bet taip nėra. Rytų partnerystė reiškia galimybę sudaryti laisvos prekybos e, sutartį su ES. O ta sutartis leidžia kiekvienam partneriui sudaryti kitas prekybos sutartis. Kitaip tariant, e, DCFTA susitarimuose sudarytose su e, Gruzija, Ukraina ir Moldova nėra jokių nuostatų plėtoti santykius su Rusija. Mes atvirkščiai visada tas valstybės skatindavome, nes tai atitinka jų interesus kadangi taip kuriami klestintys kaiminiški santykiai. Tai yra rytų partnerystės esmė. Pažvelkime į skaičius. Prekyba, prekybos mastai tarp Ukrainos ir Rusijos sumažėjo, bet kodėl? Ne dėl sustarimo su Ukraina tarp su ES. Sumažėjo dėl to, kad rytų Ukrainoje vyksta karas, mažėja pramonės produkcijos kiekiai ir dėl to, kad Rusija pritaikė boikotą. Taip pat noriu pabrėžti, kad nei rytų partnerystė, nei išsamus prekybos sustarimai nėra nukreipti prieš Rusiją. Rusija tai suvokė 2007 e, metais prasidėjo dėrybos su Ukraina. Nei 7, nei 2011 metais e, Rusija nereiškė pretenzijų. Ir staiga 2013 rūpiučio mėnesį Rusija pradėjo boikotą, pradėjo tikrinti visus Ukrainos sunkvežimius ir Rusija pareiškė, kad štai ko gali tikėtis Ukraina, jeigu pasirašys sutartį su ES. Žinoma, kad dėl to nukentėjo prekyba, bet ES dėl to tikrai nėra kalta. Laisvos prekybos sutartis numato laisvę, o muitų sąjunga e, O muitų sąjunga numato išskirtinius santykius. Čia galima palyginti su draugystė ir santoka laisvos prekybos sutartis tai draugiški santykiai, o muitų sąjunga tai jau griežta santoka. Dabar pažiūrėkime Armeniją. Paskutinę minutę Armenija nusprendė e, nepasirašyti laisvos prekybos sutarties, tačiau liko galioti e, muitinės tam tikros išskirtinės sąlygos, tas pats ir dėl Kazakstano, kuris pasirašė išplėstinio bendarbiavimo susitarimą Šitos dalykus reikia patikslinti, nes yra daug nesusipratimų ir neteisingų interpretacijų dėl ES veiksmų. Ponas Paskual minėjo tam tikrą riziką susijusią su standartais. Jūs paminėjote Antonov e, lėktuvus, brandalinius reaktorius, bet visa tai nepapuola į laisvos prekybos sutartį. Standartai nėra naujas dalykas. E, partnerystės sutartis tarp Ukrainos ir Rusijos egzistuoja nuo 90-ųjų metų. Ten rašoma štai kas. Šalys glaudžiai bendradarbiaus su Europos ir taptatinėmis standartų organizacijomis, pasitelkdamos pripažintas priemonės. Kas yra ta priemonė? Tai yra ES priemonės, nes ES yra viena iš steigėjų standartizavimo organizacijų. Kodėl? Todėl, kad tai padeda plėtoti priekybą su tomis šalimis. Jei norite eksportuoti į visą pasaulį, tenka laikytis Europos standartų, nes Europos standartai realiai yra viso pasaulio standartai. Mes tikėjomės, kad tai nepakenks prekybai su Rusija, todėl pradėjome trišalės diskusijas su Rusija ir viena iš temų yra standartai. Mes norime išsklaidyti rusų būkštavimus dėl standartų. Mes nemanome, kad yra neigiamas poveikis prekybai, bet jeigu taip mano Rusija, tai galime spręsti tai techninių lygmenių ir netrukus tas klausimas bus sprendžiamas politinių lygmenių. Beje, dėl tų susitarimų iš naujo dėrėtis arba atidėti jų mes negalime, nes jie jau galioja. Aš savo pasisakymą baigiu, nes nariai dar norės užduoti klausimų. Bet aš noriu pabrėžti, kad Europos Sąjunga, siūlydama tam tikrus pasirinkimus, nesiūlo pralaimėjimo ir tai pagrindžia ir ekonominės realios, ir teisinis tekstas. Ačiū. Noriu priminti Jums, kad čia dalyvauja e, ponas Viktor Armikov, buvęs e, premjero pavaduotojas, jis dabar dirba uh, atstovybėje, prie e, Rusijos atstovybėje Europos Sąjungoje, jis gali taip pat atsakyti į jūsų klausimus. O dabar Haidi. Ačiū. Man naudinga išgirsti prekybos komiteto nuomonės ir kitų dalyvių nuomonės. Tyrimo tikslas buvo pažvelgti, rytų partnerystės partnerio akimis ir suvokti, kad e, jiems iškilo sunkumų. Komisija paminėjo Rusijos boikotą. Kitas dalykas. Ne visiška tiesa, kad išsamus prekybos susitarimai nesukuria sunkumų susijusių su Rusija, su prekybos susitarimais iškilo problemų, pavyzdžiui, dėl standartų derinimo. Taigi mes galėtume, mes galėtume aptarti, kaip padėti toms šalims partneriams atsidūrusiams tarp kūjo ir priekalo. Nepamirškime, kad kalba eina ne tik apie prekybą, bet ir apie politiką. Bet galbūt prekyba padėtų rastis sušvelninti dabar įtemptą situaciją tarp ES ir Rusijos, nes mes laikome, kad Rusija vykdo agresiją Ukrainoje. Ir dėl to iškyla rimtų santykių sunkumų. Taigi, būtų gerai pabandyti rytų partnerystės partneriams padėti sušvelninti tuos sunkumus. Tie sunkumai, aišku, kyla ne dėl ES kalties, bet mes savo partneriams galėtume padėti. Ponas Paskalė Demiko paminėjo e, tai, kad galima būtų dirbti su standartų taisyklėmis. Europos Sąjunga turi griežtai taikyti sankcijas, kol nebus laikomasi antrojo Minsko susitarimo. Bet e, mes taip pat galime ieškoti ir kitų plyšių, kaip e, a, spręsti problemas su Rusija. Helmut. Ačiū pirmininkė. Aš padėkosiu tyrimo autoriams. Aš apgailestauju, kad čia nedalyvauja komiteto atstovai iš konservatorių ir liberalų frakcijų. Su šituo tyrimu vertėjo susipažinti visiems komiteto nariams. Šiandien situacija man primena dežavų e, padėtį. E, aš atsimenu, kai Karelas Deguchtas lankėsi čia komitete ir kalbėjo apie sustarimą su Ukraina ir jo pasiekmes Ukrainos e, ekonomikai. Dabar kalbame apie Moldovos ekonomiką ir tymas atskleidžia, kokios pasiekmės yra tų šalių ekonomikai. Mums nereikia filosofuoti apie e, politinius įvykius ir apie tų šalių politinę daugumą ar mažumą. Mes turime kalbėti tik tai apie socialinės ir ekonominės politinių sprendimų pasiekmes. Šio požiūriu tyrimas yra naudingas, nes mes galime įvertinti, kokias pasiekmes turi mūsų priimami prekybos sprendimai. Tyrime buvo išdėstyti trys hipotetiniai variantai kurie galėtų tapti pagrindu čia parlamente priimant sprendimus, taip pat vyriausybėse. Šiame komitete mes aptarėme santykius su Eurazijos ir kaimininėmis šalimis. reikėtų apsispręsti, ar mes norime tokius tyrimus panaudoti kaip pamatą sprendimų prieimimui. Ar mes norime jais iš tikrųjų pasinaudoti, ar vykdome savo liniją, ne, nepaisydami nieko, nepaisydami tokių tyrimų su kaiminėmis šalimis jau yra įsigalioję laisvos prekybos sustarimai arba įsigalios ateityje. Bet mes turime nuolat savęs paklausti, ar mūsų parinkta, pasirinkta politinė strategija yra teisinga, gal kartais kryptį reikia koreguoti. Ačiū tiek aš norėjau pasakyti komiteto nariams. Tiesa, manau, kad reikia tą tyrimą pristatyti ir šalims partneriams. Mane domina Moldovos ambasados, Rusijos ambasados ir Ukrainos ambasados nuomonės, ar šitas tyrimas būtų jom, tom šalims naudingas diskusijose su jų parlamentais. Ačiū pirmininkė, ši studija labai naudinga mums diskutuojant intelektualinių ir politikos formavimo požiūrių, svarstant, kas vyksta rytų partnerystėje. Aš porą dalykų noriu paminėti, taip pat išreikšti tam tikrų metodologinių abejonių apie tyrimą. Pirmiausia, komisija labai gerai pabrėžė, laisvos prekybos sutartys viena kitai neprieštarauja. ES derasi dėl tokios sutarties su Japonija ir JAP derasi, bet niekas nereikalavo, kad Japonija pasirinktų ar draugaus su JAP ar su ES ir panašiai. Labai kvaila pradėti nuo teiginio, kad situacija yra arba balta, arba juoda, nulis arba šimtas. FTA sutartys yra viena su kita suderinamos, bet muitų sąjungos nesuderinamos. Antra, čia kalbame apie politinius pasirinkimus, visuomenės pasirinkimus. Tai, kas vyksta rytų partnerystės šalyse. Noriu labai aiškiai pabrėžti, mes nieko neverčiame daryti, nevertėme nei Moldovos, nei Armenijos, nei Ukrainos pasirašyti sutartį su mumis. Niekas netraukia jų integruotis į mus. Neverčiame jų rinktis tarp mūsų ir Rusijos. Nei prekybos srityje, nei jo labiau politikos srityje. Su visa pagarba Ru Rusijai aš pareiškiu, kad tos valstybės dėl to, kad bijo Rusijos brovimosi, Dėl to jos, jos renkasi mūsų pasaulį, o ne Rusijos pasaulį. Mes apskritai tikėtumėmės, kad Rusija būtų mūsų pasaulio dalis, kad gyventų kaip kaimynai. Rusija, Rusijos elitas skirsto tą pasirinkimą į juodą ir baltą. Dabar grįžtų prie tyrimo. Aš iš, e, aš esu iš e, Rumunijos. Mes, mūsų pramonė labai priklausė nuo buvusio komunistų bloko mm, rinkų. Prabėgo 25 metai ir dabar mes esame priešingoje situacijoje. Mes esame nepaprastai priklausomi nuo ES rinkų. Mes turėtume daugiau eksportuoti į JAV, Rusiją, Kiniją ir taip toliau. Tokia transformacija yra įmanoma. Ir čia aš noriu pasakyti, kad tyrime labai daug pasitelkta ekonominio determinizmo kriterijų. Teigiama, kad struktūros yra štai kokios, e, jos greičiausiai nesikeis ir pokyčiai mažai tikėtini. Ir vieną iš keitimosi faktorių jūs apskritai nepaminite tiesioginės investicijos. Jeigu šalis pritaiko savo standartus prie pagrindinės pasaulio rinkos, tai yra Europos Sąjungos, jeigu pavyksta pakeisti politinį elitą elgesio modelius, administracijos elgesio modelius, jeigu ta šalis labiau orientuojasi į vakarus, jeigu mm, elitas pradeda tarnauti visuomenėje, o ne atvirkščiai, jeigu įvyksta tokie skausmingi pokyčiai tose šalyse, e, aš geriausiai išmanau Moldovą, bet e, jeigu tai įvyksta ir kitose šalyse, tai tuomet turime gerai organizuotą valstybę, gerai valdomą, nekorumpuotą valstybę, tuomet pritrauksite užsienio tiesioginių investicijų ir atsiras modernumas, vyks transformacijos ir jūs pjausite gerą derlių, ekonominį derlių. Šio klausimo, aišku, turėtų būti atliktas kitoks tyrimas. E, tas ekonominis determinizmas, kurį jūs propaguojate, Ukraina yra tokia ir jai sunku prisitaikyti prie naujų rinkų, galbūt tai, bet, bet tai priklauso nuo tiesioginių investicijų, nuo inovacijų. Ir nebūtinai Ukraina turi likti amžiams tokia, kaip yra. E, žinoma, Tokia transformacija yra labai skausminga, bet ji įmanoma. Baigiu, nes pirmininkas mane ragina baigti. Jurginas. Ja, vielen Dank. Ich finde die Studie sehr hilfreich, weil sie... Labai ačiū. Šis tyrimas yra labai naudingas. Ir jis atskleidžia regiono ekonominės sąlygas ir taip pat politinės pasiekmes, kokias turi įvairio, įvairūs veiksmai, įvairi veikla. Manau, kad būtų per daug paprasta pasakyti, kad mes nieko neprivertėm daryti. Politiniai kriterijai negali būti tokie, ar mes privietėm kažką kažką daryti ar ne. Tyrimas yra labai naudingas e, nes ji, nu, tyrimas nurodo tris politinės galimybės. Ir ne tai, kad ko Moldova nori, ar ko Rusija nori, bet svarbiausia, koks yra ES požiūris, kokia yra mūsų pozicija užsienio politikoje. Ir aišku, galima kontroliuoti šimtų procentų tik tai tai, ką pats darai. Ir iš tos tris politinės e, galimybės mes turėtume toliau tęsti darbą šią kryptimį ir nuspręsti būtent kokiu keliu mes norim eiti, tiksliau, ką mes norim pasiekti. Ir mes norime, kad būtų funkcionuojanti prekyba, bet taip pat norime, kad prekyba būt, turėtų kaip taikdario vaidmenį. Dėl to, man atrodo, pirmoji galimybė yra labai rizikinga. <clears throat> Mes turėtume sakyti, kad politiniu požiūriu antroji galimybė arba trečioji galimybė yra geresnės, tačiau reikia nuspręsti, kas yra kas. Ir pagrindinis klausimas tai, ar ne tai, kad mes priversim kažką daryti ar nepriversim kažko daryti, bet mes turėtume apie tai daugiau pasitarti komitete. Ir konkrečiau. kokios kokios pasiekmes tų dėrybų su Ukraina kaip partnerė, ko, ko mes norime pasiekti dėrybomis su Ukraina, su Rusija. Nepakanka pasakyti, kad Rusijos elitas kažko nenori, bet mes turime parodyti, kad tai mūsų atsakomybė Ir mes turime žiūrėti, kaip priekyba gali būti pasinaudota e, siekiant klėstėjimo, siekiant taikos regione. Ir manau, kad tyrimas rodo, jog inter, ekonominis, ekonominė integracija rytų ir vakarų kryptimi yra maždaug vienodas ir tos šalis kurios nėra pačios galingiausias ekonominio prasme. Tai e, yra suprantama, kad tokios šalis nenori atmesti jokios galimybės. Manau, būtų naudinga e, toliau plėtoti šitą tyrimą, nes mums būtų naudinga, kokios būtų pirmos, antros, trečios galimybės pasiekmes, kokios yra pagrindinės pasiekmes ir kokie yra svarbiausi klausimai, apie kuriuos reikėtų galvoti, atsižvelgianti tai, kad e, viskas keičiasi ir, ir politinėje ir karinėje srityje, nes dabar ne prekyba yra lemiamas dalykas. Labai ačiū. Dabar žodis ekspertams Moldova, Rusija, komisija. Ar ekspertai iš šitų sričių galėtų pakomentuoti? Moldovos atstovė norėtų kažką pridurti. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gal tik keletą žodžių norėčiau pritarti. Uh, kad mums, žinoma, svarbiausia esmė, informacijos pateiktos tyrimė esmė. Žinoma, daug dalykų mes jau žinome, buvo tyrimai atlikti ir anksčiau ir prieš darant laisvos priekybos sutartis su Europos Sąjunga buvo daromi tyrimai. Mes žinome, kokiu, ši, kokie yra šitų e, sutarčių, kokios yra pasiekmes, kokia nauda. Taip pat buvo kalbama apie ilgalaikį poveikį. Taigi mes manome, kad šitie laisvos priekybos sustarimai yra m, priemonė skatinanti augimą ir investicijas padedanti kurti darbo vietas O kai dėl, nu, jau kaip sakiau, ir galbūt pasikartosiu, kad mes nuolat e, plečiame, vystome priekybos santykius ir, kaip jau šiandien buvo pakartota daug kartų, paminint tas e, daugiašalės laisvos priekybos sutartis e, su NV šalimis, nes mums aišku, mes prekiaujame tiek su ES, tiek su NVS. Taigi dėkoju už atliktą tyrimą. Tyrimas taip pat rodo naują ir įdomią ir naudingą mums informaciją. Ačiū. Pone Kranko, kad jūs norėtumėte pasisakyti. Labai ačiū. Visų pirma, Aš turiu nuvilti jūs, kadangi aš nesu Viktoras Klumekovas, bet aš esu jo pakaitinis nari, pakaitinis kolega. Jis e, negalėjo atvykti laiku, galbūt e, jau vyksta, bet e, jo čia dar nėra. Na, bet prie reikalo. Visų pirma, norėčiau pagirti ir padėkoti tyrimo autoriui nes manau, kad tai tikrai labai svarbus faktas, jog tokios problemos, na, būsime priekybos santykiai tarp ES ir naujųjų jos partnerių, tai yra rytų partnerių ir Rusijos ir Rusijos Mm, konkrečiai Eurazijos ekonominė sąjunga yra aptariami būtent čia parlamente, manau, vėl tai labai svarbu. Tai tikrai svarbu, nes jūs labai aiškiai pasakote, nusakėte tris galimybės, o išvadų dalyje, mano nuomonė, viena iš jų nėra galimybė, pirmoji negalimybė, bet tai yra teiginys, kaip dabar vyksta, kaip kaip viskas vystosi ir tai galbūt nėra pats geriausias atvejis, geriausias atvejis visiems, jeigu taip tęsis. Dabar ką matome, mažėja prekyba tarp, e, prekybos apimtis tarp Rusijos, Ukrainos ir rytų partnerių ir yra problemų prekyboje tarp Rusijos ir Europos Sąjungos, tai reiškia, kad dėrybos dėl naujų pagrindinių sutikimų sitarimų ir daug kontraktų yra išaldyti, o tai aišku nėra gerai. Manau, kad kitos dvi galimybės e, tikrai yra kaip sprendimai, sprendimai mūsų toms situacijoms, į kurias dabar esame patekę. Jeigu kalbam apie post, galimus sprendimus, tai gali būti laisvos prekybos sutartimi tarp Euro, mm, Eurasijos sąjungos ir Europos sąjungos, tačiau toks sprendimas, na, vėlgi palieka tokius e, partnerius kaip nuošalį kaip Ukraina, e, Moldova, Gruzija, kuri nėra ne vieno bloko narė. Tai manau geriau būtų galvoti apie galimą sprendimą, kad tai būtų bendra e, prekybos humanitarinė erdvė, apie kurią kalbėjo Rusijos vyriausybė, vadovybė. Tai reiškia, kad na, nėra galbūt būtina šiuo metu daryti laisvos priekybos sustarimą su šita zonė, zona, bet galbūt pradėti kažkokias nuo preferencinės e, zonas, galbūt tokia, mano nuomonė, gal ne visi man pritaras, bet galime pradėti nuo tokių pradinių paprastų dalykų. Mes jau penktais metais tai pradėjome ir suformulavome daug tokių bendrų erdvių, bendrų erdvių tarp Europos Sąjungos ir Rusijos federacijos, tačiau nebuvo labai didelė sėkmė dėl visų visos eilės priežasčių, tai ne dėl to, kad mes pakankamai e, tiesiog stengiamės prastumti e, visą tai ir, ir užtikrinti, kad tai vyktų, abie, dirb, vyktų darbas abiem kryptim. O dabar ne, jau sunku tai vykdyti dėl politinių priežasčių. Bet vėlgi, manau, kad yra laikas pagalvoti apie perspektyvą, apie galimus sprendimus tokioms problemams, kur, kuriomis dabar susidurime, kaip galime žengti į priekį. Galbūt reikėtų pradėti realų praktinį darbą, ekspertai pradėti, turėtų pradėti dirbti ir ieškoti galimybių ir e, žiūrėti, kokie geres, koks sprendimas būtų geresnis. Aš kalbu apie e, tyrimę nurodytus sprendimus. Taigi, ką noriu pasakyti, kad galimybės yra, jos yra apibūdintos, bet gal parlamentai, gal vyriausybės ar ekspertai ar politikai turėtų imtis iniciatyvos ir pradėti darbą mes jau, manau, sutarėme, kad e, kažką reikia daryti būtent čia kryptimi Taigi laikas pradėti galvoti apie tai, kaip tai įvykdyti. Ačiū labai. Cilot. Labai dėkui. Liuk, ar jūs norėtumėte ką priturti? Čemen. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Manau, aišku, yra dalykų, dėl kurių negalime sutarti, bet norėčiau jų, jų neminėti. Paminėsiu tai, kas buvo pasakyta. Iš tikrųjų, e, sunkumai, su kuriais susidurėme, dėl prekybos, laisvos prekybos sutarimų. Problemos yra ne dėl prekybos, dėl prekybė, politinių klausimų. Taigi žin, reikia žinoti, kad e, prekyba galėtų būti dalis sprendimo, bet ne, ne, vis, ne visas sprendimas, nes sprendimas bus politinis. Jeigu pažiūrėsim skaičius, tai mm, e, Ukraina yra priklauso nuo Rusijos eksporto ir mes matome, kokius, su kokiais sunkumais jis susiduria. Atsakant į klausimų, ką darome, tai kaip sakiau, mes labai atidžiai išklausėme ir paskutinį kartą netgi 10 dienų, 10 valandų vyko darybos. Mes išklausėm Rusijos nuogastavimus ir pasiūlymus, kaip tęsti diskusijas, kaip e, netgi padėti rasti sprendimus e, tarp Rusijos ir, ir Ukrainos nes dažnai sutartis yra, problemas yra tarp Rusijos ir Ukrainos, nieko nesusijęs su m, Europos Sąjunga, bet mes siūlėme padėti m, ir užtikrinant maisto saugos standartus, muitų standartus ir, ir panašiai. Taigi tikimės, kad Rusija manys, jog tai yra pozityvus žingsnis. kai dėl to, ką kalbėjo kolega Vladimiras, dėl naujų dėrybų, dėl naujų sutarčių. Mes norėtume, kad tokias dėrybos prasidėtų, bet reikia taisyklių, nes e, e, Rusijos eksportas 85 procentai yra eksportas. Taigi mes e, norėjome, bet Rusija sustabdė dėrybas po to, kai įstojo į PPO. Dar e, negreitai dar Ukrainos krizė prasidėjo. Ir jiems uh, ir iš esmės, ką mes norime padaryti dvišaliais susitarimais, tai mes norime pasiekti daugiau, nes PPO tai yra tik tai e, pagrindas, tai jungi ne visas šalis, bet aišku, tai yra, pavyzdžiui, yra, yra pradžia, kaip, pavyzdžiui, panaikinti prie, priekybos barjerus, kliūtis. Taigi, į, aš žinau, ką mes pasiūlėme ir jeigu e, Rusija yra atvira, yra pasirengusi, tai mes tikrai nori bendradarbiausim, bet aišku, nenoriu pasakyti, kad Rusija, pavyzdžiui, bijo, kad ES produktai pateks e, e, į Ukrainos rinką ir tu turės e, visi vienodas galimybės, nes Rusijos prekiams netaikomas mantas, o ES prekiams taikomas muito mokestis Ukrainoje. Tai jeigu um, nebus taikomas muito, mok, muito mokestis, tai um, prekis tiesiog yra ne patenka į nevienodas sąlygas, nevienodas galimybės priekyba yra taikomos. Na, bet kaip ten bebūtų, aš sakiau, mes mėginsime trišalėse dėrybose tartis su Rusija ir Ukraina ir tikimės rasti sprendimą, tačiau atsižvelgiant į um, problemas, kad problemas yra kitos, ne, prekybos, ne dėl prekybos, dėl kitų priežasčių. <laughs> Ačiū. Ir ponas. Super short. Thank you. Pone Dinikov. Dėkoju aš, už pastabas ir dėkoju, dėkoju visiems už, užsakytas pastabas. Aš jas išklausęs galėsiu patobulinti tyrimą. Dėl klaidinančios antraštės, kaip Luk pabrėžė, na, prarasti ir pralaimėti, tai nereiškia, kad tai bus tarp dviejų blokų, bet kad išskirtinis pasirinkimas tai yra ne jų, netinga jų interesų. Rinkos turi būti atviros, mes nenorime nieko priversti jų daryti. Ir jeigu jeigu dėl Europo, Eurazijos sąjungos, taip jie praranda, jie praranda priekybos autonomiją, priekybos politikos suverenumą. Ta norėjau pasakyti čia. Ir um, e, Taigi konkurencija yra labai svarbus ir ją reikia, papildomom klausimą reikia spręsti. Dėl metodologijos, kurią dėl klausimą pabrėžė ponas Moista dėl determinizmo. Analizė remiasi tais duomenimis, kuriais turime. Kai aš darau prognozes, aš mėginau tai daryti, remdamasis e, prekybos balansų ir, politi, ir priekyba, ar mes atsižvelgėme politinę situaciją ir tuos draudimus, kuriuos įvedė Rusija. Taigi manau, kad jie bus pašalinti ir bus e, sprendimas dėl priekybos preferencijų. O jeigu ne, tai situacija pablogės. Dėl investicijų jūs teisus mes darom viską, kad būtų pagerintas verslo klimatas, kuris dabar mažėja, dabar silpsta e, nuo laisvų priekybos sustarimo įsigalėjimo, nes Ukrainoje dabar vyksta karas, yra didžiulė korupcija, nes tikrai tai daro didelį poveikį, bet ką reikia apsvarstyti, reikėtų panašus problemas iškeltas apsvarstyti. Taigi reikia stengtis išvengti socialinės nelaimės. Jeigu kalbėsim apie prarastus pinigų persintimus, tai Moldova. Pavyzdžiui, Moldova Moldova, iš Moldovos yra daugiau imigrantų Europos Sąjungoje negu iš Rusijos, bet jie daugiau persinčia pinigų namo, nes jie daugiau uždirba. Ir ir um, Moldovos piliečiai vėlgi negali rizikuoti, čia reikia sprendimo, ką daro komisija. Kaip sakė Vladimir, geriausias sprendimas yra kažką sukurti, galbūt nebūtinai laisvos perkybos sustarimą, bet reikėtų dirbti dėl pagrindo, reikėtų nustatyti standartus dėl prekybos palengvinimo, nes yra daug problemų dėl muitų, dėl muitų, muitų procedūros ir e, daug kas e, iš tų kliučių pašalinus kliūtis tai bus naudinga ir mums, ir rytų partneriams. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju už e, atliktą tyrimą, už prezentaciją, dėkoju už jūsų darbą, dėkoju ekspertams. Ir dabar pereinama prie 20 darbo tvarkės punkto. Tai vėlgi naujas, mm, naujas tyrimas, labai jautrus tyrimas. Tai yra e, lyginamojo tyrimo dėl galimybės susipažinti su dokumentais, dėrybos tai dėl tarptautinės prekybos. Ir dėl DTIPS mes kalbėjome apie prieigą prie dokumentų ir iš Amerikos pusės dalyvavo Senato atstovai dėrybose ir buvo reikalavimas, kad būtų galima lengviau prieiti prie dokumentų ir dokumento projekte mes prašome, kad būtų nurodytos konkrečios priemonės, galbūt panašiai kaip e, buvo daroma anksčiau. Taigi labai jautrus klausimas, labai e, svarbus klausimas ir mm, Nas Andrės Maua, gerai žinomas asmo Europos parlamente, kadangi jis yra ekspertas ir dirba mūsų sekretorijate. Taigi, e, sveiki atvykę ir, ir žodis jums. Ne, tai dabiški, bet... Uh, into... Dėkoju. E, aš džiaugiuosi galimybę pristatyti šitą tyrimą ir prieš pradėdamas aš norėčiau padėkoti komitorijate komiteto sekretariatą metams, nes jie mums tikiai, tikrai teikia pakeiti, patarimus ir mm, leido susipažinti ne vien tik tai su INTA, bet ir su kitais, su kitais mm, komitetais Devatran įtralybė. Mm, ir mes kreipėmės į, į komitetus, kai kurie atsakė, kai kurie neatsakė į mūsų e, klausimyną, bet mes galime pakankamai informacijos iš šito komiteto, iš kosok sekretariato komitetų, iš kitų parlamentų. Ir taip pat gavom paramos iš Austrijos parlamento. Dėkoju taip pat ir Europos parlamento administracijai. Mes nežinau, e, su kam turėčiau dėkoti, nes mūsų pagalbininkai liko anonimiški. Taigi mes tyrime turėjome išsiaiškinti, ką daro ES parlamentas ir ką daro kiti parlamentai ir pasiaiškinti, kaip vyksta jungtinių valstijų e, valdžios institucijų veikla, kaip vyksta darbas Rusijoje ir, ir kitose valstybėse. Taigi mes rėmėmės tuo, kas sužinojame iš Kosak ir rėmėmės mūsų klausimynų. Pirmiausia, kas yra pagrindinių teisų hartijoje, tai yra 42 straipsnis, tai yra teisė gauti prieigą prie dokumentų ir visi mm, ES piliečiai ir taip pat ir Europos parlamento nariai, bet kuris fizinis moralinis asmo, kuris yra registravęs Europos Sąjungoje, turi teisę gauti prieigą prie parlamento ir komisijos dokumentų. Ir taip pat tai konkrečiai SSV yra atspindėta, bet kas yra įdomu, kad sutartis leidžia gauti prieigą prie bendro pobūdžio dokumento, bet sutartis nieko nesako apie pribojimus dokumentų prieigai. Sutartyje nieko nėra pasakyta dėl to ir tai reiškia, kad prieiga prie dokumentų yra tokia bendra taisyklė kaip principas ir ribojimai, prieigos ribojimai ar tai būtų paprastiems piliečiams, ar Europos parlamento nariams, turėtų būti e, išimtimi. Aš prie to dar grįšiu. Tačiau labai sunku daryti e, skirtumą, koks, kokia yra prieiga prie e, dokumentų piliečiams ir prieiga prie parlamento e, dokumentų reglamentų, nes tai reglamentuoja reglamentas 2010 e, ir prieiga prie e, dokumentų reglamentuoja parlamento vidaus dokumentai. Tai reiškia, kad sutartis ir antrinė teisė nenurodo jokių skirtumų tarp Europos parlamento narių ir piliečių. Ir tai yra pagrindinis skirtumas, jeigu pažiūrėsim kitų šalių parlamentus, kitas šalis, tai e, Junginės valstijos, Kanada, e, Australija, Šveicarija, netgi Rusija. Tai konstitucija ir bendra praktika šituose parlamentuose numato, parlamentų nariams privilegijas. Ir šita privilegija reiškia, kad bus privilegijuota prieiga prie dokumentų. Tai aišku, pratigumo principas, jeigu prieiga prie dokumentų, pavyzdžiui, prie konfidencialių dokumentų, yra ribota eilinės piliečiams dėl įvairių priežasčių, tai parlamentų nariai turi turėti prieigą. Jie turi teisę susipažinti bent jau e, kažkokią galimybę susipažinti su dokumentais, kurie yra e, konfidencialūs. Ir šitie pribojimai piliečiams yra nurodyti atsidėję teisė reglamente 1049 ir taip pat ir teismai priėmė įvaistą eilę sprendimų, tai yra dėl viešo saugumo ir taryba mini, kad dokumentai negali būti atskleisti dėl tarptautinių santykių ir taryba visuomet teikia, kad atskleidimas pakenks darybų procesui. Tai jeigu, pavyzdžiui, jūs e, parlamente arba taryba arba dažniau ar komisija, jeigu prašote, yra prašoma kažkokiu dokumentu iš e, kaž... kitur, tai yra pati patvirtinama kur taryba teigia, kad, taryb, kad dokumentas skaidimas pakenks pasitikėjimui. Ir prieš mūsų pokalbį jūs balsavote, tai reiškia, kad tai jūs turite galės, jūsų komitetas, jūsų parlament, parlamentas, tai reiškia, kad viskas, dėl ko balsavome, yra matoma visiems, ir, pavyzdžiui, dabar jūs čia sėdite ir jūs stebi per kompiuterio ekraną, o kai kalbam apie komisiją, apie tarybą, tai jie labai atsargiai žiūri dokumento atskleidimą, nes jų nuomonė bus sumažintas pasitikėjimo klimatas. Taigi šalių tarpusavio pasitikėjimas yra kitas dalykas ir jeigu, pavyzdžiui, dokumento skleidimas silpnina šalies poziciją Ir jeigu, pavyzdžiui, jeigu jūs norite skleisti kai kurią informaciją, bet jeigu jūs skleistit e, visą konfidencialią informaciją, tai kitos šalis, jeigu žinos jų apie konfidencialius dokumentus, tai kiti apribojimai galbūt nėra tokie e, svarbus tarptautinėse e, darybose, kokie yra tarptautiniai arba prekybos susidarimai. Tai čia komercija komercinių interesų apsauga ir taip pat teisykros e, procesų apsauga, dėl, jo, dėl to galima riboti prieigą prie dokumentų ir taip pat reikia saugoti dokumentus, kurie yra parengti valstybėse narėse ir dažniausiai tai yra susijęs su konkurencijos teisė. Taigi visose ES valstybėse narėse yra taisyklės dėl prieigos prie dokumentų ir aišku, tai yra, kontroliuoja ir riboja prieigą, bet jos grindžiamos parlamento taisyklėmis visose 27, 27 valstybėse narystė, išskyrus vieną, tai yra e, remiamas parlamento priimtais įstatymais. Tai reglamentuoja prieigą prie dokumentų. Ir čia parlamente ribojimas, privilegiuotas, e, privilegiuotas prieigos ribojimas, na, mano nuomonė, yra dokumentą yra grindžiamas dokumentu, kur parlamentas pats sauriai riboja e, prieigą ir, aišku, tai kenkia parlamento suverenumui. Tačiau jeigu parlamentas, na, neturi teisinio pagrindo apribojimui susipažinti su dokumentais per antrinę teisę, tai arba priima arba pateikia teisę organizuoti savo darbą, bet tai nereiškia e, trukdymas savo. Ir tada parlamentas tyliai pritarė, kad valstybės narės e, taryba arba komisija gali nuspręsti, ką parlamentui leidžiama daryti, kai kalbam apie kitų institucijų dokumentus, jeigu konfidenciali informacija yra neprieinama visuomeniai, viešai visiems asmenims, tai turėtų būti ir parlamentų taisyklė, kad tai turėtų būti prieinama parlamentų nariams, nes parlamento nariai, kurie svarsto prekybos arba kitus sustarimus piliečių vardu, to nepamirškime. Komisija vykdo dėrybas turėdama tarybos mandatą. Ir taryba atstovauja valstybės narės, jų vyriausybės, kurias išrenka e, piliečiai. Taigi reikia, kad būtų kažkas, kas galėtų stebėti ir taikyti kontrolę. Tai reiškia, mintinė prieiga prie dokumentų reiškia privilegijuotą prieigą, prie konkrečių e, informacijos šaltinių, prie kurių negali prieiti visa visuomenė. Taigi yra taisyklės, tai jeigu pažiūrėsim, e, tai pasakysim 280 e, straipsnis ir taip pat 207 straipsnis, komisija turi informuoti apie parlamentą, apie dėrybas, taip pat 33, 24 mm, sutarties su, su komisija straipsnis ir jie yra lab, staro labai išsamų mechanizmą, pagal kurį parlamento nariai turi galimybę susipažinti su konfidencialia informacija iš Europos komisija ir e, tai leidžia peržiūrėti komisijai suteiktus įgaliojimus arba jų atšaukimą ir susipažinti su kokia yra kritika, kaip yra kritikuojamas komisijos arba tarybos e, elgesys, tai jeigu, pavyzdžiui, draudžiama susipažinti su konfidencialiais dokumentais. Kodėl? jeigu ir reglamentu, sutarimas reglamentuoja ryšius tarp komisijos ir parlamento, taip pat parlamento ir mm, tarybos, bet čia nenurodyti konkretus ryšiai tarp parlamento ir, ir, ir tarybos, nes taryba ir parlamentas yra teis, teisės aktų rengėjai mm, ir šitų institucijų lygybė, kai yra sudaromas tarptautinės sutartis, jie neegzistuoja. Ir sutartis nekalba apie e, dokumentų įslaptinimą, nekalba apie konfidencialius dokumentus iš kitų institucijų arba kurios parengė trečiosios šalis, tai yra taryba ar jos teisės tarnyba ar, e, ar, ar e, kiti darbuotojai dažnai kritikuoja šitą pagrindų susidarimą ir kritikuoja patį sudarimą iš esmės. Ir vienas iš aiškinimų, kurį teikia tarnyba, tai yra 281 straipsnių kritikuojama, kad parlament, sudartis nesuteikia dėrybų galios įgaliojimo parlamentui ir tokia yra tarybos pozicija, kuri yra nepasikeitusi. David Halavai, aukštas pareigūnas, parengė straipsnį 14 metais ir jis teigia, kad Europos parlamentas tvirtina, kad prieiga prie dokumentų yra e, pagrista ir e, tai gali būti e, reglamentojama pagal atskirus susitarimą, bet jeigu parlamentas informuojamas apie dėrybas ir nebūtinai jis e, jam būtų pateiktas tekstas, dėrybų rengimo tekstas. Ir tai patvirtina tarybos poziciją 2010 metais, bet yra teisingumo teisme disparstytos bylos 2015-2012 nu, metų, tai patvirtina tai, ką mes jau žinome, kokia yra praktika kongrese, jungtinių valstybių kongrese, jeigu, pavyzdžiui, yra atsisakoma leisti susipažinti su dokumentu ir jeigu nepaaiškinama, kaip e, susipažinimas gali pakengti interesams ir jeigu kenkiama interes, tas kenkiamas interesams, e, turėtų būti e, logiškai numanomas, bet negali būti tik hipotetiškai. E, hipotetiška. Ir jeigu, pavyzdžiui, knėse valstijose, kuris nors vadininkas nori nuspręsti, kad dokumentas yra konfidencialus, jis turi raštu pateikti paaiškinimą. Negalim pasakyti, kad galbūt tai pakenks mūsų pozicijai per dėrybas, bet reikia informuoti kongresą raštu, kodėl šitas dokumentas yra konfidencialus ir iki kada konfidencialus konfidencialus. E, nes visuomet atina toks laikas, kai konfidencialumo žyma baigia galioti. E, taip pat Marišas byloje ir 218.10, tai yra byla 658.11, yra teigiama, kad jeigu Europos parlamentas neinformuojamas apie procesą ir e, apie sutarties sudarimą, tai tuomet negalima taikyti peržiūros reikalavimą, taigi Europos teisingumo teismas nepri, ne taip, kaip parlamentas aiškina, kad per, visu, per visus procedūros etapus reiškia, kad galima formuluoti e, mandato e, suteikimą ir e, ką reiškia visi procedūros etapai Europai. Tai reiškia prieš starant. Parlamentas turi būti informuojamas prieš sudarant susitarimą. Taigi, kai koks yra skaidrumas arba skaidrumas kotoka Europos parlamente arba kitose parlamentuose, problema yra tai, kad komisija ir taryba na, turi tarsi vyriausybės funkcijas, tai palyginus su nacionaliniu valstybių atveju. Ir klausimas, kas prižiūri OCD dokumentų įgyvendinimą. Taigi taryba tai nėra tik tai e, teisės aktų rengėjas kartu su parlamentu, tačiau e, taryba veikia tarsi e, nacionalinės valstybės vyriausybė. Ir čia komisija turi, e, turi vykdomąją funkciją ir jai mandatas teikia parlamentas. Na, tai nėra išsamus apibūdinimas, bet tai yra tiesiog stebėjimo etapas, o tarybai, taryba neturi jokio skaitingumo, neatsiskaito Europos parlamentui. Ir parlamentas tai yra priklausomas nuo valstybių narių diskrecijos, ką, e, kas parlamentui gali būti, kokia informacija gali būti parlamentui suteikiama. Dabar pereinu prie išvadų. E, tai yra, kas vyko neseniai ir 11 metais taryba atnaujino vidaus saugumo taisyklės, tai priklauso nuo tarp vyriausybinės sutarties, tarp e, įvairių valstybių, visų valstybių narių, dėl to, kaip slapta informacija turėtų būti tvarkoma visose valstybėse narėse, tai yra tarp vyriausybinės sutartis, tai sustarimas tarp valstybių narių tai aš kreipiausi į nacionalinius parlamentus ir, kiek girdėjau, tas tarimas nebuvo ratifikuotas. Ir kai aš e, tiesiog klausiu parlamentų Vokietijoje, Austrijoje, Slovenijoje, Italijoje ir jie tiesiog pasakė, kad nieko nežino apie tokį tarp vyriausybinį sustarimą. Bet tai yra sutartis, kuri grindžiama ne ES teisė, bet yra sustarimas tarp 28 valstybių narių. Ir mm, tai yra EUC dokumentas ir tai yra sustarimas, kuris riboja galimybę susipažinti su mm, dokumentais mm, nacionaliniuose parlamentuose. Tai yra taip sudaryta. Tai yra toks tylus pritarimas ir parlamentai nepasisakė dėl to. Tai yra vienas dalykas. Toliau parlamentų biuras pakeitė savo taisyklės dėl konfidencialios informacijos e, tvarkymo. 13 metais, 14 metais įsigaliojo šitas dokumentas ir priimant tokias taisyklės, procedūrinės taisyklės, Europos parlamentas laikė, nusprendė laikytis tarybos taisyklių, e, taip pat ir pagrindų sustarimo taisyklių ir tai padarydamas jis teik, pakartoja tai, ką taryba e, perėmė iš NATO ir nereikia pamiršti, kad tai, kas yra nurodyta apibrieštise ir kas yra konfidencialu, kas yra ne, tai yra tiesiog perkelta, perkeltos NATO taisyklės. O NATO taisyklės yra taikomas saugumo klausimams, o ne prekyboms prekybos. Tai apie tai reikia pagalvoti, nes e, Europos parlamentas yra silpnesnė padėtyje negu daugelis nacionalinių parlamentų, nes nacionalinės taisyklės bent jau nacionalinėje, bet jau Vokietijoje, Austrijoje, Švedijoje, Danijoje nacionaliniai parlamentai turi didesnės galimybės susipažinti, neribotas galimybės susipažinti su dokumentais negu Europos parlamentas. Ar tai yra problematiška, jeigu pažiūrėsim, ar sitar, tai taip, ar, ar kiti dokumentai, tai čia yra bendri dokumentai, mišės sutartis. Jeigu tai yra mišės sutartis, tai Europos parlamentas yra stebėjim, stebėtojo pozicijoje ir jis priklauso nuo to, ką nutarė nacionaliniai parlamentai. Europos parlamentą diskriminuoja taryba, čia yra ne nepagrista, bet ar čia yra aiškus e, diskriminavimas. Taryba diskriminuoja parlamentą ir ką parlamentas turėtų arba galėtų daryti. Tai visų pirma, e, subalansuoti požiūrį ir, ir e, įtraukti ir padaryti tarp institucinį, susi, tarp institucinį susitarimą ir uh, E, kol kas juk sustarimas ne, neegzistuoja, taryba elgesi taip, tarsi Europos parlamentas neegzistuotų. Praktinė prasme reikėtų pakeisti procedūrinės taisyklės, nes EUCI sprendimas yra labai sudėtingas, ilgas, Nežinau, kas jį parengė, to 16 puslapį, bet įdomus dokumentas ir jis riboja mm, prieigą prie dokumentų, kaip privaloma teisės aktą. Na, žinoma, nėra teisinio pagrindo leisti, kad Europos Sąjungoje būtų įvestas E, apribojimas, prieigos ribojimas. Aš e, iš, iš, iš Vokietijos, aš dirbau Austrijoje, aš nelabai žinau, kaip yra kitose e, valstybėse, bet jau yra bendros tas nuostatos, kuris leidžia privatiems asmenims arba teis, fiziniams asmen, asmenims. Tai jeigu yra kažkokie apribojimai, tai bent jau Vokietijoje ir Austrijoje mes pirmiausia galvojam apie teisinį pagrindą, į kurį teisės pagrindas ir yra 30. 15 teisinė pirma dalis, kur nurodo taisyklės prieigos prie dokumentų, tai aš manau, kad e, tai yra e, ir pagrindas nurodyti apribojimams, e, susipažinimo apribojimams ir uh, Galiausiai aš e, nu, žinau, kad mes per daug nekritikuojam komisijos ir tai egzistuoja sustarimas su komisija ir e, pastaruoju metu buvo keičiamas laiškais tarp pirmininko, tarp komisijos narės Malstrom, kaip e, m, mm, užtikrinti prieigą prie dokumentų, tai aišku, ne, pasaulis netobulas, bet m, mm, Australijos kiti parlamentai džiaugtųsi turėdami tokią galimybę, tokią prieigą prie dokumentų. Na, bet bent jau reikėtų peržiūrėti pagrindų susitarimus. Aš suprantu, kad m, mm, ir parlamentas, ir komisija, jų, ir Junkeris kol kas iki 15 per 15 metus mes laikysime galiojančių taisyklių, nes būtų pavojinga. Pagrindų sustarimas buvo aptartas 9 metais, bet ką bent jau parlamentas galėtų inicijuoti, tai ne atnaujinti pagrindų e, sustarimą, bet tiesiog peržiūrėti, peržiūrėti praktiką ir patikrinti, kaip šitas pagrindų sustarimas veikia. Mm, ar, pavyzdžiui, priedai, dokumento priedai, kaip būt galima juos patobulinti. Tai tiek, ačiū, tokios mūsų rekomendacijos. Thanks a lot. Labai ačiū už šią aiškę žinę. Dabar norėčiau pakviesti komisiją pakomentuoti. Tai ponas Sekauti. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ačiū, pirmininkė už sutiktą žodį. Jūsų nenustebins, aišku, jei mes pasakysime, kad tai yra labai gera studija, turbūt dėl vienos labai akivaizdžios priežasties, taip pat dėl to, kad tai yra labai išsami ir tiksli studija, atspindinti situaciją Europoje, bet ir kai kuriuose kitose valstybėse, taip pat ir valstybėse narėse. Manau, visada labai svarbu yra palyginti situaciją, kad būtų galima mm, įvertinti situaciją pasiremiant realią informaciją Labai svarbu turėti omenyje, kad priekybos rytyje pradėjome keistis dokumentais su Europos parlamentu dar prieš Lisabonus e, sutartį, prieš pagrindų susitarimą. Kai pagrindų sutarimas buvo sudarytas, mes žengėme net ir dar toliau, nei kas buvo absoliučiai būtina pagal pagrindų sutarimo nuostatas. Uh, Man atrodo, tikrai mes labai paraidžiui laikėmės prievolės informuoti parlamentą visose procedūros etapuose, netgi dar gerokai prieš pradedant dėrybas. Kaip mes tai darome, tai e, ir pana Marėjos pranešime praeitų metų yra aptarta net ir laikoma kaip pavyzdžių ir, ir kitų komitetų. Ir iš tikrųjų, Yra, aišku, galbūt ir tam tikrų ribų tam darbe, ne, ne viską įmanoma pateikti, yra kai kurie patys konfidencialiausi dokumentai e, ribojami ir, aišku, galbūt kiek labiau apribotos tos sąlygos, kiek parlamentarams leidžiama susipažinti su kai kuriais dokumentais. Mes, aišku, turime omenyje komisarės Malmstrom skaidrumo iniciatyvą praeitų metų lapkritį gruodį. Man atrodo, tai jau yra atsakas į jūsų kreipimusis dėl transatlantinės e, investicijų partnerystės TTIP, e, kur visiems parlamento nariams sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais. Mm, pradėjome mm, komisija ir parlamentas, ypač priekybos generalinis direktoratas ir INTA komiteto sekretariatas dirbame dėl tolesnių susitarimų, kaip didinti skaidrumą. Uh, Mes tikimės, kad labai greitai baigsime tą darbą. Jo tikslas yra išsiaiškinti, aišku, kaip būtų galima pagerinti prieigą prie dokumentų visam parlamentui. Reikia, aišku, turėti omenyje tą faktą, kad su ta iniciatyvos, e, skaidrumo iniciatyvą mes jau daugiau dokumentų teikiame susipažinimui, ypač dėl TTIP partnerystės, transatlantinės partnerystės. Pavyzdžiui, prieš dešimt dienų, kas buvo dėl reguliavimo visų nuostatų su JAF aptarta, jau viskas yra internetu pateikiama dalyjamasi su parlamentarais, e, kas su valstybėmis narėmis buvo aptarta, kad, kad per artimiausias, per paskutinės savaitės, kad būtų galima aptarti tai. Aišku, būtina išlaikyti dokumentų konfidencialumą, net jeigu dokumentas vėliau taps viešas. E, reikia laikytis reikalavimų, taigi mes tikimės, kad bus rastas susitarimas tarp komisijos ir parlamento dėl to kad būtų atsižvelgta būtent į šį konfidencialumo aspektą. Uh, Mes labai tikimės, kad bus įmanoma susitarti dėl tinkamo formato, kaip išsaugoti tą konfidencialumą, bent jau tuo laikotarpiu, kol tas dokumentas yra jautrus, tai yra, turi būti laikomas konfidencialus. Mm, ir tai yra mums dabar svarbiausias klausimas, mes labai tikimės, kad bus rastas sprendimas. O dėl visų kitų dalykų aš galiu tik pasveikinti su šiuo pranešimu, mano manimu, tai yra puikus pagrindas tolesniam darbui, tolesniems susitarimams tarp komisijos ir parlamento priekybos rytyje. Ačiū. Labai ačiū. Žinoma, nu, mūsų nuotaika gera, mes siekiame geros tvarkos, gerų susitarimų, bet dar išlieka neišspręstų klausimų. Mm, pirmas punktas, aišku, yra tai, kad Europos parlamentas yra silpnesnėje pozicijoje nei kai kurios valstybės narės ir tas yra tiesa, tą reikia pasakyti, pažiūrėjau, palyginti su Vokietijos Bundestagu, mūsų galimybė prieiti prie dokumentų yra daug mažesnė nei ta, kur yra suteikta Vokietijos Bundestagui. Tai, man atrodo, yra visiškai nepriimtina, kad bet kuris Vokietijos Bundestago narys turi galimybę prieiti prie bet kurio ES dokumento, o Europos parlamento nariai tokios galimybės neturi. E, čia pas, tas pasakytina ne vien tik tai apie TTIP, bet ir apie kitus dokumentus susijusius su priekyba, mm, pavyzdžiui, prieiga prie konsoliduotų tekstų taip pat neišspręsta šiuo metu. Taip yra daug um, pažangos padaryta ir komisarė Malstrom pradėjo tą darbą, kaip sakėte, taip, bet dar reikia daug ką nuveikti. Jei daugiau norinčių pasisakyti nėra. Panašaus, taip, taip, žinoma, prašom. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Andrėjas už tikrai informatyvę studiją ir už jos pristatymą. Bet aišku, išlieka klausimas, ar realiai mes e, turime tą, tos drąsos reikalauti to, kas yra čia aptarta iš tikrųjų, ta studija yra parengta priekybos komitetui, bet aš manau, kad gal tai turėtų tapti pagrindu ir kitiems komitetams, pavyzdžiui, AFKO, kur svarstamas reglamentas dėl skaidrumo. Man atrodo, kad reikia horizontaliau pažiūrėti kad į, visus, į visas darbo sąsajas su kitais komitetais, nes tai yra labai svarbus klausimai. Na ir toliau. Mm, mes turime tik taip pagrindą dėl vidinių taisyklių, dėl um, tam tikros prieigos, kai na kalba apie tarptautinius sutarimus, tai gal reikia galvoti taip pat ir apie tai, kad pereiname į tą naują etapą, kad yra persvarstamas tarp institucinis susitarimas, abi pusės, visos trys pusės, sakykime, sėdi prie stalo, tai gal reikėtų pasvarstyti, kaip pagerinti situaciją ir čia. Aš mm, galvočiau, gal komitetų pirmininkai turėtų pasiaiškinti ir, ir, ir sutarti, kad reikia keisti tą situaciją. Ir Reikia įvertinti komisijos pasirengimą, pateikti mums daugiau informacijos dėl kurių priekybos dokumentų, kaip kad, pavyzdžiui, sutyti. Galbūt, na, tai dar nepakankamas lygis, bet tai yra pažanga ir tai reikia pripažinti ir reikia pripažinti naujosios komisarės darbą. Na, mums čia reikia visiškai iškaus teisinio išsiaiškinimo, kokia būtų prieiga parlamentarui, bet taip pat ir visuomeniai, mūsų rinkėjams e, prie e, tų klausimų, kuriuos čia aptarėme, nes kitaip tikrai negalėsime perteikti, kokį darbą mes kaip parlamentarai atliekame mm, piliečiams, kad daugiau pritrauktumėm dėmesio. Gal tada dar trumpa reakcija iš teisinės tarnybos? No, thank you, we, we have not. Ne, ačiū, mes e, neturėtumėm ką pridurti šiame etape, bet vėliau tikrai. Normally... Ste, nustebinate paprastai, jūs sugebate pakomentuoti viską, ką mes aptarėme. Gerai, e, bet kokiu atveju. E, mes tęsime diskusijas, bandysime rasti tinkamas iniciatyvas, kad galėtumėm sustiprinti savo formulės teises ir derantis dėl tarp institucinio susitarimo kitą mėnesį e, bus galima pasinaudoti tą progą sustiprinti mūsų galės. Dabar ar kokių gal baigiamųjų pastabų norėtumėt išsakyti? Noriu tik patvirtinti tai, ką Jūs pasakėte. Nacionaliniai parlamentai taip, e, kai kalbėjausi su nacionaliniu parlamentu vienu iš pirmininkų, Pavyzdžiui, vienas iš Bundestago pirmininkų ir e, turiu dabar kalbėti vokiškai, kad būtų visiškai aišku, kas buvo pasakyta. Jis man pasakė, nesuprantu, kokios yra jūsų problemos. Jeigu mes Bundestage norime platesnės prieigos prie įslaptintų dokumentų, mes tą prieigą gauname, nes juk mes esame uh, parlamento nariai, kurie priimame um, sprendimus dėl teisės aktų ir viskas daroma konfidencialiai. Taigi čia vis ta, ta tokia yra dvasia, kad mes esame didžiausi valdovai, nėra aukščiau nieko, ketverius, penkerius metus, mes esame aukščiausia valdžia, mes sprendžiame prie, prie, dėl prieigos prie dokumentų, įslaptintų dokumentų taip pat. Ir dėl priežasčių, kada galima suteikti prieigą prie dokumentų, jeigu pasižiūrėtumėm į ES, parlamentas ir komisija lyg ir o, tokie patys, kaip ir yra tos institucijos lygiomis teisėmis veikia, tačiau apie tarybą to nepasakytum. Problema yra ta, kad dauguma tarybos narių, valstybių vyriausybių vadovai tiesiog mielai slepiasi už Europos komisijos, kai tik tai reikia kalbėti apie tokius kritinius klausimus, kaip, tarkime, investuotojų valstybės ginčių sprendimas ir panašiai, jeigu yra kažkokie tai žaidimai su JAF ir panašiai, visuomet jie slepiasi už komisijos ir e, paskui tą žaidimą įstoja komisija už tai, kad jūs suteikėte mm, mandatą. Vyriausybių žmonės nenori nieko girdėti, tai aš sakyčiau, kad jūs turėtume žiūrėti ką daro nariai taryba, o ne vien Europos komisija. Taip, Europos komisija turi daug mm, manevro laisvės interpretuojant suteiktus įgaliojimus tą mandatą, bet bazė to, ką, ką jūs kritikuojate, aktą, TTIP, CITA ar, ar bet kas kita, bazė yra štai kokia, kad valstybė narės nori to, net jeigu jie ir sako, kad mes esame prieš kol kas. Antras dalykas, jūs norėjote išgirsti mano nuomonę kad e, tarsi tai kaip ir, e, na, kaip ir duota. E, buvo, man atrodo, anksčiau diskusijų dėl bendro registro sukūrimo, kad bent jau galėtum matyti, kas egzistuoja kad galėtum išsiaiškinti, ką gauni, ko negauni. Tačiau tas bendras registras niekada nebuvo parengtas, nežinau kodėl. Mm, galbūt ateičiai reiktų tą klausimą palikti. Labai ačiū už jūsų aiškius patarimus. Dabar parlamentas tikrai tuo pagrindu turės daug padirbėti. Tai aišku. Kitas klausimas yra atidėtas. Ar kitų klausimų yra? Neturime kitų klausimų. Kitas posėdis bus gegužės 28 dieną. Ačiū visiems. Ačiū Helmutai, kad prisijungiai. Ačiū visiems. Iki kito pasimatymo.